taip pat ir kroatų, bet neturime estų kalbos. Taigi turime gerą pagrindą darbui šiame komitete. Birželio ketvirtai vyks klausimas. E, išklausysime e, naujojo e, paskirtojo komisaro iš Kroatijos. Jis vyks iš ryto tas E, tas, tas posėdis įvyks iš ryto ir jis vyks būtent šitoje salėje. Ir kaip yra, yra įprasta tokiais atvejais, 10 e, procentų bus envi klausimai, kurie paskirstyti tarp atskirų frakcijų, bet žinoma, visi esame, esate mėl kviečiami dalyvauti. Turime įvairiausių renginių, gegužės 30, pacientų saugai skirtas e, renginys A1E2 E, salėje nuo 15 valandos 15 minučių iki 18 valandos. E, ponas Rosi bus pirmininkaujantis asmuo, ponė Zoma, ponė, ponė, ponė Tėla e, yra ben, taip pat organizuojantis šios kolegės. Birželio 18 taip pat turėsime CCS gyvendinimo ataskaitą, bus aptarinėjamos vairios detalės Ir aišku, visus kviečiame. Birželio 18 bus, skirtas renginys, e, bus organizuojamas renginys skirtas maisto kriziai. 19 e, birželio taip pat turėsime, e, turėsime renginį vidur dienos nuo be 15.2 iki 18 valandos. Taip pat E, turime atnaujintą informaciją apie trilogo procedūras, CO2 e, emisijos, e, tai yra lengvų automobilių CO2 emisijos ir bus klausimas įvyko gegužės 22 dieną, pirmasis trilogas įvyks birželio 3, taip pat turime omnibus reglamentui skirtą trilogą, jisai vyko, Ir aš buvau vienas iš atstovų, ir e, jis įvyko tikrai sėkmingai, užbaigėme. E, tačiau, aišku, nėra ko stebėtis, nes nu, visi e, labai, visi vieningos nuomonės buvome dėl Lisabono sutarties pakeitimų. Gužės 27 vyks atitinkamas renginys ir 17 birželio trečiasis trilogas septintoji veiksmų programa Franko e, pranešimo e, kontekste bus e, taip pat organizuojamas. Ir norėčiau pranešti liūdną žinę, kad Rupaman Parman, Jungtinės karalystės mokslininkas, mirė Tai yra liūdna žinia. Antra, toliau trečiasis darbo tvarkės punktas, tai yra e, kovo 20-21 dienos protokolas pateiktas, kovo 26, balandžio 24, 25 ir gegužės 6, 7 dienų protokolai. Jeigu neprieštaraujate, mes juos patvirtiname. Toliau tęsėme. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Vyks pirmoji diskusija dėl RIS e, pranešimo Prašau, ponė Rys, aš jums suteikiu žodį pirmiausia. Euh, Ačiū, pirmininkė. Bendrai apžvelgsiu viską, turint galvoje kad kelis kartus jau tai nagrinėjome, tai turbūt dabar e, liko sudėlioti galtinius taškus ir e, reikės e, laukti tarybos patvirtinimo. Parlamento delegacija e, pernai lapkričio 14 dieną darėsi su taryba. Buvo kalbėtasi pirmininkaujant e, e, Kiprui, e, kalbėtai iki pat ryto, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie aktyviai tarpininkavo. Antrą kartą tvirtinta viskas buvo mūsų komitete praeitą gruodį, o toliau planas buvo procedūrą baigti balandžio mėnesį. Tad tiek dėl esmės. Uh, dėl to, kas e, konkrečiai pasiekta e, šiandien, dėl to reikės balsuoti dėl e, produktų, kurie skirti vaikams iki trijų metų, ligonėms, ligoninėse, kūdikiams. Norėčiau padėkoti ATP šešėliniam pranešėjui. Visa kita išskyrus e, javainių batonėlius ir taip toliau, viskas pateks į teisės aktus reglamentuojančius maisto netoleravimą. Taip pat e, tai bus įtraukta į maisto e, vartotojams reglamentą. Panašios nuostatos galioja dėl alergijų. Paskutinės minutės pakeitimų pateikė ponas Rosi, dabar jo čia nematau, bet tikiuosi galėsiu atsakyti iki balsavimo. Tikiuosi, kad atsižvelgiau e, į jo pageidavimus kompromise. Norėčiau e, akcentuoti ženklinimo aspektą, nes tikinam valstybės narės dėl ženklinimo apribojimo, pavyzdžiui, produktų skirtų e, vaikams atveju produktų skirtų vaikams e, nuo 6 mėnesių iki 12 mėnesių amžiaus, su socialistais dėl to kalbėjomės. Be to komitete susitarėme, e, kad e, reikėtų drausti teršalus. Taip pat svarbu kad nepatektų į maisto grandinę pesticidai, uh, E, endokrinės sistemos e, e, veiklą ardančios medžiagos. Tad darbas buvo sėkmingas siekiant sumažinti pesticidų kiekį maisto produktuose. Norėčiau paraginti kolegas pritarti puikiam susitarimui pasiektam su taryba po balsavimo gruodžio mėnesį. Siūlyčiau atmesti šešis pakeitimus pasiūlytus FD ir norėčiau padėkoti čia esantiems šešėliniams pranešėjams. Šabu, Gerling, Šmit. Žinoma, tai neoficiali padėka, bet norėčiau padėkoti E, visiems dirbusiems šio klausimu. Ačiū sekretoriatui ir norėčiau priminti visiems, kad ką norime pasakyti, labai paprasta yra, kad e, kūdikiai ir rimtai sergantis asmenės nėra tokie pat kaip kiti vartotojai. Ein. Ačiū poniai Rys. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, Ester Delangė sutiksiu žodį. Short. I mean, we, we, we've done our homework. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu kalbėti trumpai. Su taryba e, susitarimą pasiekėme ir norime, kad antrojo svarstymo pradžioje tai dokumentas būtų patvirtintas. Iš esmės mes jau pritarėme e, susitarimui, kuriuo pasiekėme praėjusiais metais. Galbūt svarbu, kad Europos komisijos atstovai dar sėkiai panagrinėtų susitarimą dėl gliutenų Šis teisės aktas galėtų būti parengtas pagal maisto informavimo vartotojams e, sistemą. Nereikia jokių ypatingų teisės aktų, bet būtent per vartotojų informavimą galutinis vartotojas, galutinis e, pacientas susidurs, e, nesusidurs su jokiais pasikeitimais. Taryba ir komisija turėtų užtikrinti, kad niekas nepasikeistų, nors gliuteno netoleruojantiems žmonėms e, maisto produktai e, skirti bus reglamentuojami atskiruose teisės aktuose, bet ir vartotojų teisės ginančiuose dokumentuose pasvarau apie tai kalbėti. Svarbu tai akcentuoti. Suprantu, kad EFD frakcija teiks pakeitimų tuo klausimu, bet gliutenai buvo viena iš esminių temų, e, kurias mes aptarėme klausimuose su taryba. Todėl nereikėtų dabar e, nukrypti nuo susitarimo, kuris yra naudingas ir šiai specifiniai kategorijai. Galbūt komisija galėtų tai panagrinėti. Vortgym. Dėkoju. Dabar žodį komisijos atstovai norėčiau steigti ponui Poliai. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš šiame etape visų pirma noriu padėkoti poniai Frederik Rys, mūsų pranešėjai, kaip ir šešėliniams pranešėjams, už tai, kad taip entuziastingai jie nagrinėjo šį Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Tai toli siekiantis pasiūlymas, mes norime iš esmės pakeisti ankstesnius teisės aktus, išlaikant tai, kas yra svarbiausia. Kaip sakė ponė Rys, tai yra svarbu pažeidžiamiems žmonėms, ar tai būtų maži vaikai ir kūdikiai, ar ligoniai. Aš taip pat norėčiau patikinti ponę Delang gliutenų problemą, be bejonės mes išskyrėme. Tai buvo vienas iš mūsų karščiausių diskusijų e, tem, e, klausimų ir aš galiu pasakyti, kad e, pat, galiu Jūs patikinti, kad reglamente informacija vartotojams apie maistą uh, E, dėl etikečių mes e, numatėme visas reikalingas nuostatas. Visa reikalinga informacija bus suteikta. Todėl manome, kad jokių problemų dėl e, produktų be gluteno apibrėžimo neiškils. Aš žinau, kad visi laukiame balsavimą šiandien po pietų, tikimės, kad jis bus palankus. Labai ačiū Jūsų komitetui, ponė pirmininkė. Und... Ačiū, ponui Puliai. Dabar ponė Delangė norėtų pateikti klausimą. Aš noriu tik patikinti komisiją, kad aš jaučiuosi tikrai patikinta, kad viskas tvarkoj. EFD pateikė pakeitimų, todėl e, mano didžiausias rūpesis buvo nuraminti EFD frakciją, kad jie paremtų mūsų kompromisą ir nepradėtų iš naujo diskusijos. Das werden wir nicht aufführen. Die FD ist heute. EFD atstovo čia šiandieną nėra, taigi šio klausimo problemų dabar neturime. Dabar suteikime vėl žodį poniai Rys, pranešėjai. Man viskas tinka, man viskas gerai. Laukiame tiesiog popietinio balsavimo. Gerai, tuomet galime tęsti. Balsavimas įvyks šiandieną, 15 valandą. Programa tikrai labai gausi, todėl norėčiau, kad visi laiku susirinktumėte. Tai bus pirmasis balsavimas. Dabar eikime toliau. Tai yra darbo atvarkės punktas susijęs su medicinos prietaisais. Pranešėja yra ponė Rodperent, kuri atsakinga už tai, kad mes tiek daug kalta, tiek dėl to, kad, dėl to, kad mes tiek popierių turime šiandieną. Uh, Ir po to turėsime šeštąjį pakeiti, e, pranešimą, šeštąjį darbo tvarkės punktą pranešimą, kurį pateikė pon, ponas Lyzi dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų. Tai turime laiko pakankamai e, svarstyti šiems pranešimams. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai e, e, nesukalta, kad tiek daug popieriaus turite šiandieną, nes mano pakeitimų yra gana kuklus, jų yra nedaug. E, Tačiau iš tiesų mes turime 760 pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos, taigi tai parodo, kokios svarbus, koks svarbus šis pranešimas. Šeš, e, šešėlinių pranešėjų posėdis įvyko e, nuo 8 valandos iki pat šios akimirkos. Aš esu dėkinga, kad buvo susirinkę visi suinteresuoti asmenys. Ir aš manau, kad turbūt e, dabar gal yra du kolegos, e, o likusieji susirink šiek tiek vėliau. Norėčiau pirmiausia trumpai pakalbėti apie tai, kad Turime tris labai e, jautrius klausimus, kurie ir praeisį kartą buvo e, minimi ir svarstomi. Tai yra trys e, su, su didžia dalimi pakeitimų susiję dalykai. Pirmiausia, medicininių prietaisų patikimo į rinką nuostatos. Jūs žinote, kad aš esu numačiusi centralizuotą ir decentralizuotą patikimo į rinką galimybę savo pranešime. Ir e, tai atitinka kai kurių kolegų poziciją, o kiti tam nepritarė ir dėl to mums reikia ieškoti kompromiso draugė su komisija, kad užtikrintume, kad e, pacientų sauga būtų pats pagrindinis mūsų prioritetas ir kad tik tai tie medicininiai prietaisai patektų į rinką, kurie yra saugus ir kurie gerai patikrinti. Žinote, kad medicininiai prietaisai. E, E, juos pateikiant rinką ne tik sudėtinga klinikinės e, nu, tyrimų duomenis pateikti, bet ir e, atlikti ilgalaikius laboratorinius tyrimus, atlikti studijas, Ir mes norime daryti skirtumą e, tarp įvairių e, e, medicinos prietaisų grupių, tai yra atskirti įprastus medicinos prietaisus ir tos, kurie yra, kuriems naudoti reikalingos tam tikros tek, naujų technologijų žinios ir panašiai, ir taip pat prietaisai, kurie yra inkorporuojami į, į, į paciento kūną, implantuojami į kūną. Ir taip pat tokie, kurie galbūt, pavyzdžiui, yra kitais būdais e, e, patenka į paciento organizmą. Aš tikiuosi, kad mes rasime kompromisą, nors šiuo momentu nesu visiškai tuo tikra, nes e, turime įvairiausius variantus, pavyzdžiui, įvairios politinės frakcijos E, nori sugriežtinti mano poziciją, o kitos nori ją sušvelninti, tačiau aš manau, kad mes tikrai labai daug pastangų padėsime, kad susitartume e, draugė su komisija. Taip pat planuojame tą padaryti kiek manoma greičiau. E, kolegos dirbantys su techniniais dalykais greitai, tai yra jau šios savaitės pabaigoje ir galbūt kitos savaitės pradžioje susitiks, kad E, kitą trečiadienį galėtų susirinkti šešėliniai pranešėjai. Pane pirmininkė, kiti pora dalykų, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, e, jie susijęs su 25 pakeitimų pasiūlymais. Čia mes turime nemažų problemų. Komisija nori numatyti, kad viskas, kas yra perdirbama, e, Tai turėtų tekti e, gamintojų atsakomybei, tačiau tai nepaaiškintų, kodėl mes vis dar turime vienkartinių e, prietaisų, kurie yra e, ženklinami kaip tokie, tačiau vis tiek yra toliau perdirbami. Jeigu jie yra vienkartiniai, tuomet jie ir turi būti vienkartiniai. Jeigu ne, tuomet kodėl jie yra ženklinami kaip vienkartiniai. Uh, Aš jau praėjusį kartą sakiau, kad savo pakeitimais tenksiuosi tai sugriežtinti ir labiau e, aiškiau suformuluoti, įskaitant ir e, gamintojams skirtą nurodymą, kad jie konkrečiai apibrieštų, nurodytų savo etiki, produkto etiketėse, kad tas produktas yra vienkartinio naudojimo. Ir jeigu e, taip pat reikėtų kontroliuoti tų gamintojų produktų gaminamų produktų e, gamybos procesus, bet su, apie tai mes dar turime su komisija pasidėrėti. Taip pat e, turiu pasakyti, kad yra pateikta daug įvairiausiams kitiems klausimams skirtų pakeitimų pasiūlymų, kurių vieni e, labiau konkretizuoja mano formuluotės, kitų aš tiesą pasakius nelabai suprantu. Kai E, taip pat e, kai kuriuose kalbama apie e, tokių prietaisų poveikį, darom, poveikį, pažiūrėjau, ligoninėms ir panašiai. Ir aš manau, kad mums reikia susitelkti į tam tikrus specifinius, bet labai svarbius mums klausimus. Taip pat turime paskeltųjų institucijų klausimą, kuriam skirta daugybė pakeitimų. 500 801, e, e, e, mm, atsiprašau, nuo 551 iki 583 pakeitimo pakeitimų buvo pateikta, kuriuos pateikė ir, ir, ir šiaip kolegos ir taip pat ir šešėliniai pranešėjai. Visi mes laikome skirtingų požiūrių, tačiau sutarėme, kad ir manau, kad tai galėtų būti linija ar bendras vardiklis Taigi sutarėme, kad paskelbtosios institucijos turėtų būti e, išsameu, e, nuodugniau prižiūrimos. Galbūt tai ne visiškai atitinka mano poziciją, tačiau vis tiek manau, jog tokios institucijos darbo kokybė E, stipriai pasikeis, jeigu mes e, e, leisime joms atlikti klasifikavimo darbą. Ir tai be abejo būtų didelis skirtumas lyginant su, su jų funkcijomis ir jų atliekamu darbu, jeigu jos turėtų e, prižiūrėti, pavyzdžiui, tik tai A, B ir C kategorijos e, saugos lygio prietaisus. E, Ir aš taip pat manau, kad mums e, reikės sustiprinti tokių institucijų vaidmenį, reikia e, užtikrinti, kad e, tokios institucijos turėtų pakankamai kompetitingo personalo, tai yra gydytojų išsilavinimą, medikų išsilavinimą turinčių žmonių ir inžinerinį išsilavinimą turinčių žmonių. Aš tikrai neleisiu, kad būtų E, nustatytos tokios e, nuostatos ir taisyklės, kurios leistų e, tokioms institucijoms perkelti savo veiklą į, ir tam tikras funkcijas į kit, kitiems subjektams. Jeigu tokia praktika bus leidžiama, tuomet reikės aiškiai apibriežti, ką, kokią, kokią kompetenciją turi ta, tas kitas subjektas, subjektas perimantis tas funkcijas. Uh, Kai kurie pakeitimų pasiūlymai e, tam skiria tikrai didelį dėmesį. Taip pat priežiūros mechanizmas e, yra svarbus, e, svarbi tema, kuriam skirti, skirta nemažai pakeitimų pasiūlymų. Tiek, e, ponė pirmininkė. Taigi, kaip sakiau, e, tokia yra situacija Mm, kai kalbame apie tris pačius svarbiausius, pačias svarbiausias temas, tai yra e, rinkos, pateikimo į rinką klausimas, priežiūros mechanizmas ir e, taip pat e, pateiktų į rinką prietaisų kokybės užtikrinimas. Aš tikiuosi, kad mums susitarti vis dėlto pavyks tais svarbiais klausimais, tačiau taip pat turiu pasakyti, kad turime um, prievolę užtikrinti pacientų saugą ir e, prie, kadangi tokio, to iš mūsų tikėsi ne tik tai e, gydytojai, bet ir pacientų organizacijos ir, e, pažiūrėjau, klinikinių duomenų pateikimo būtinybė ar įvertinimas rinkos, pateikimo į rinką E, nuostatos, tai yra tie dalykai, kuriuos mums būtinai reikės e, suderinti, dėl jų reikės susitarti. Yra įvairių pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti kompromiso. Ir aš žinau, kad e, jeigu komisijos pasiūlymą pakeisime dėl rinkos pateikimo į rinką, nuostatų, tuomet viskas bus paprasčiau, nors galbūt tai nėra mano pozicija. Aš norėčiau sužinoti iš komisijos, ar ji, ji yra numačius ir e, e, kokias nors kitok, kitokius pateikimo į rinką mechanizmus, kai kalbame apie trečią, pavyzdžiui, e, trečią saugos. E, tų mechanizmų, e, prietaisų saugos e, lygį. Būtų įdomu sužinoti iš kolegų nuomonę ir taip pat žinoma komisijos poziciją. Dėkoju pranešėjai. Aš e, matau, kad mes čia turime dar pakankamai laiko padiskutuoti tais klausimais ir sudarys, suteis, suteiksime galimybę visiems padiskutuoti, tačiau be abejo turėtume pernelyg neišsiplėsti, kadangi dar reikės aptarti pono Lyzės pranešimą. Pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, e, E, visiems leiščiau kalbėti neilgiau kaip keturias minutės. Pirmiausia, ponė Miginis. Ačiū pirmininkė. Buvom susitikę per pusryčius, bet nepusryčiavom. Sutikimas buvo labai vaisingas, ačiū pranešėjai iš tai. Na, galiu pasakyti, kad papusryčiavau pakeliui e, į posėdį, tai esu pasimaitinusi. <laughs> Ačiū. Pranešėja jau viską e, išdėstė ir norėčiau prie kai ko e, grįžti. Grįžtame. E, prie šitų klausimų, dirbame geranoriškai, e, mūsų darbo dėmesio centre e, ligonių saugumas ir mes norime, kad į rinką patektų saugus produktai. E, kompromiso galimybė vienur yra, kitur gali būti sunku, neįmanoma. Komitetas apsispręs, dėl ko sutarėme per pusryčius šiandien, kad veiksmingiausia būtų detalės aptarti techniniu e, lygmeniu. O daug e, kitų sudėtingų klausimų politinių lygmenių, tačiau, žinoma, paskelbtųjų įstaigų kokybė, jų personalas, priežiūra, Visa tai e, turi didelės svarbos ir e, mane neramina post stebėsena e, rinkoje, po to, kai pateikiami produktai į rinką, nes būna incidentų, tačiau tai būtų techniniai klausimai ir komisija galbūt galėtų atsakyti į klausimus iškeltus pranešėjus. Tai štai, pirmininkė, palikau Jums papildomą laiko diskusijom. Dėkoju dabar Holger Kramer, Alde frakcijos vardu. Dėkoju, kad suteikėte mums net keturias minutės, tai yra tikrai labai neįprasta. Kalbant apie keitimų pasiūlymus, aš taip pat manau, jog bent du esminiai klausimai leidžia mums sustarti dėl kompromisinių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl klausimo, kokios užduotis turėtų būti E, suteikiamos e, paskeltosioms institucijoms ir kaip jos turėtų būti prižiūrimos. Tam pateikta daugybė pakeitimų pasiūlymų ir aš manau bus pakankamai pagrindo sustarti, tačiau mums reikia atsargiai e, elgtis, kad pernelyg neįsiveltume į detalės šiose diskusijose, detalės, kurių net negalėtume išspręsti. Aš dėkuoju poniai Rodberint, kad ji užsibrėžė tikslą uh, nustatyti, kad e, institucijų vidaus ekspertai visose priežiūros e, e, prietaiso tikrinimo stadijose turėtų galimybę atlikti savo darbą. Taip, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie, pavyzdžiui, širdies darbui pagerinti skirtą prietaisą ir jo kokybės vertinimą. Aš manau, kad e, iš tiesų e, tokių institucijų ekspertai turi e, turėti galimybę atlikti tokį įvertinimą ir tie ekspertai turėtų, aišku, turėti aukštą kvalifikaciją. Taip pat mes, ko gero, sutarsime dėl to, kas susijęs su klausimu, kaipgi mes stebėsime e, e, ir vertinime, kaip, kaip galėsime kontroliuoti produktus, kurie jau yra pateikti į rinką, pažiūrėjau, jų atsikamumo, kontrolės, kokybės kontrolės e, klausimai. Na, aš manau, kad čia mums, mums irgi pavyks susitarti, nes kartais tenka e, užtikrinti griežtesnę kontrolę ir vis dėlto tai yra ko gero taip pat tas rytis, kurioje e, gali pasitaikyti piktnaudžiavimo atveju. E, Tačiau manau, kad e, galbūt greitai nesusitarsime dėl centralizuotų procedūrų būtinybės. Gaila, kad e, apie tai diskutuodami mes nepasitelkėme dalykinių argumentų, o daugiau e, vadovaujame savo įsitikinimais. Mes Aišku, visi turime omenyje e, ir daugybę atvejų, kuomet nebuvo galima, e, kuomet pastaikydavo nekokybiškų e, produktų, tačiau jų kokybės trūkumų nebuvo galima oficialiai ir argumentuotai įrodyti, kaip antai, pavyzdžiui, krūties implantų skandalas ir panašiai. Tačiau manau, kad e, pasitelkus tam tikras procedūras, e, sugriešintas procedūras, e, tie dalykai bus, paprasčiau, bus labiau įmanomi ir sukčiavimo galimybės, kuomet, jeigu mes įvestumėm centralizuotą, centralizuotas procedūras, įvedus centra, cent, kažkokią centrinę instituciją, kuri viską kontrolę vykdytų centralizuotai, būtų daugiau E, galimybių piknaudžiauti. Mes turime tiesiog stiprinti jau dabar egzistuojančią sistemą ir padidinti kokybės reikalavimus. Taip pat, aišku, e, neturėtume užmiršti, kad daug nepageidautinų incidentų yra sėtini su tos, to medicinos produkto gamintojais, o e, greičiau su problemomis įgyvendinant privalomas nuostatas, pavyzdžiui, arba to, tos produktus konkrečiai naudojant, e, pavyzdžiui, kai juos netinkamai panaudoja gydytojai. Dėl vieningo naudojimo aš norėčiau taip pat įspėti visus, kad per nelik neįsiveltume į detalės ir ne, neužsitęstų diskusija šio klausimu, kadangi iš esmės mes tos, to klausimo išspręsti negalime. Turime tiesiog užtikrinti, kad tie, kas gamina produktus, juos toliau uh, naudoja, vartoja ir galiausiai perdirba. Tie, kas yra atsakingi už tos dalykus, tie, kurie tos dalykus daro, vykdo, jie ir e, yra atsakingi. E, jie prisima atsakomybę už tai, kas, e, kas yra žadama pateikus į rinką tą produktą ir jį naudojant. Mes negalime medicinos prietaiso gamintojo priversti e, e, perdirbti produktą tik dėl to, kad ta, dėl to perdirbimo apsisprendė, e, e, pavyzdžiui, e, gydytojai arba pacientai. Uh, E, nežinau, ta, dėl, ar, ar tas klausimas, ar reikėtų ant pakuotės e, pažymėti, kad tai yra vienkartinis e, produktas ar daugkartinio naudojimo produktas, man atrodo, tai nėra esminis klausimas. Mes greičiausiai jo ir negalėsime išspręsti. Na, dėl kitų dalykų aš manau, kad pasieksime kompromiso. Ačiū. Merci, Moi, je voudrais euh, clarifier un certain nombre de choses. Euh, je viens, j'étais à Marseille. Ačiū, aš norėčiau porą dalykų paaiškinti. Aš buvau Marselėje ir žinote, kad e, ten buvo iškelta byla dėl PIP implantų ir e, mes žinome, kad e, po to patys pradėjom kalbėti apie rezoliuciją ir apie direktyvą. 7500 moterų dalyvavo buvo susijusios su ta problema ir joms buvo instaliuotas tas pramoninis silikonas implantuotas. Ir ką mes galime padaryti dabar? Aš sakau, pažiūrėkim iš arti. Tie krūtų protezai buvo sertifikuoti specialios sertifikuojančios institucijos. Ir tai institucija buvo Vokietijoje. Ji sukontroliavo viską, atliko reikalingą kontrolę ir nieko nepamatė. Vadinasi, sertifikavimo institucija negali būti e, vartotojų saugos garantas. Kitas dalykas. kai e, Amerikos e, e, maisto administracija buvo paklausta apie tą patį, paaiškėjo, kad ta maisto kontrolės administracija pirmiausia su, iška, sustabdė tokių protezų tiekimą į savo rinką. Vadinasi, kai veikia toks organizmas kaip amerikiečių FDA maisto kontrolės administracija, kuri e, kontroliuoja visko pateikimą į rinką, ir jeigu ji pasako ne, tai e, visos problemos grįžta pas gamintoją, o Prancūzijos e, atitinkama agentūra, kontrolės agentūra nesureagavo taip pat nesureagavo net į amerikiečių e, partnerių įspėjimus. Kągi tai reiškia? Vadinasi, sertifikavimo institucijos, kad ir kiek ekspertų jos e, įdarbintų, atrodo negali būti objektyvios. Kaip jos gali būti objektyvios, jeigu didelė dalis, šimtas procentų beveik jų finansavimo ateina iš e, suinteresuotų pusių, iš gamintojų. Mes turim užtikrinti, kad finansuotų valstybės biudžetas. Nes dabar e, matome, kai reikėjo kontroliuoti PIP protezus, e, ta sertifikuojanti institucija nepamatė problemų. E, o tuo tarpu amerikiečiai iškart pastebėjo, kad egzistavo biologinių, fiziologinių problemų ir iškart deklaravo, kad parduodami protezai netitinka keliamų kriterijų. Taigi mane labai nustebino. Kalbam apie pacientų saugą. E, Ir dabar patys matom, kad pramoniniai gamintojai nenustoja sukčiauti. Paskutinis e, atvejis. Vėlgi buvo e, pagaminti e, tam tikri protezai, kurie netenkino kriterijų. Kas E, čia atsitiko. Lygiai taip pat tie protezai netenkino sveikatai keliamų kriterijų ir gamintojai pateikė juos į rinką. Mes negalime užtikrinti pacientų saugumo per savo institucijas. Taigi, kai mes kalbam apie implantus, apie viską, kas bus implantuojama į mūsų kūną, turi būti autorizuota prieš pateikiant į rinką. Ir jeigu vienas ar kitas implantas atrodo rizikingas, turi būti imamasi priemonių, nes kas mokės po to? Ne sertifikavimo įstaiga, o mokesčių mokėtojų išgydymą turės mokėti. Todėl labai svarbu, kad e, mes sustiprintume autorizavimo procedūras, turi būti atliekami klinikiniai tyrimai ir e, ne, a, galbūt taip mes švaistysime gamintojų laiką, galbūt 2, 3, 4 mėnesius prarasime. Bet kas yra tie 4 mėnesiai e, lyginant su e, E, pacientų problemomis, pacientų įtarumu implantų atžvilgių. Taigi aš e, matau čia labai milžiniškų skirtumų. Problemų yra nepaprastai daug. Baigime e, tą praktiką, kai gamintojai sukčiauja. Kiekvieną dieną su sukčiavimo atvejais susidurime. Aš nei kiek nepasitikiu tomis sertifikavimo institucijomis, kurios sako, mes esam geriausius, bet taigi šimtų procentų juos pramoninkai finansuoja. Taigi turime rimtų kontrolės problemų, rimtų pacientų saugos užtikrinimo problemų. Ir Visos aukos. Būtų gerai, kad jūs būtumėt matę Marselėje tas nukentėjusiasis. Jos e, sako, kad prieš implantuojant mes matėme leidimą pateikti rinką. Ir kodėlgi Europos medikamentų vaisto agentūra nesielgia taip, kaip amerikiečių agentūra, kuri kategoriškai viską uh, uždraudžia. Uh, E, galbūt mažiau problematiškas kategorijas galėtų kontroliuoti ir nacionalinės agentūros, bet kai kalbam apie esminę pacientų sveikatos apsaugą, e, turi būti Europos institucijos už tai atsakingos. Tai yra mūsų prioritetas. Um, dabar ponia Marina Jarakudakis. Yes, have... Ačiū pirmininkė. Taip, Turime prievalę užtikrinti ligonių pacientų saugumą, taip pat turime užtikrinti, kad sistema nebūtų biurokratiška, kad jinai veiktų, bet vis dėlto, e, kad žmonės gautų tą medicinę priežiūrą, kurios jiems reikia. Na, e, dešimtis tūkstančių, man atrodo, pakeitimų gavom dėl to, dabar per šešėlinį pranešėjų susitikimą apie tai kalbėjome, kompromisų bus. Uh, Įdomu, kur juos rasime ir kur kiekviena frakcija turės peržengti savo raudonasias linijas. Na, dokumentai labai techniniai, tai turbūt pirmiausia turėtumėm išspręsti techninį reikalų pusę, o po to jau tarpusavį kovoti tas politinės kovas. Mano požiūriu, yra įprastinės e, sritis, kurios kelia nerimą įgaliotosios e, paskaptosios įstaigos, leidimų sistema ir taip toliau. Tačiau, kai kalbame apie sukčiavimą, įsivaizdavome čia tam tikras problemas ir reikia e, sistemų, kurios užtikrintų atsakomumą, kad žinotumėm, iš kur tie prietaisai yra, turi būti atsakomybė ir turi būti užtikrintas e, proporcingumas e, jos e, vykdomam sukčiavimui. Mm, daug jau nuveikta yra, reikia pasiekti kompromisą, tikėsime, kad užtikrinsim pacientų saugumą ir kad bus tokie prietaisai užtikrinti visiems, kurie veiktų. Dabar ponia Alesusa. Ačiū pirmininkė. Manau, Dagmar jau e, puikiai mums apžvelgė situaciją po pirmojo šešėlinių pranešėjų sustikimo širit. Norėčiau paminėti porą dalykų, jie jau minėti, bet norėčiau juos akcentuoti. Ne, nemanau, kad galime sakyti, kad nepaisant to, kad ir kokie teisės aktai būtų priimti, sukčiavimas ir toliau vyks. Na, viena vertus tai teisinga, bet ne visiškai akivaizdu, kad e, e, su šiuo teisės aktu ar kokiais kitais teisės aktais ketiname e, įvesti policinę valstybę, kur esmė būtų priežiūra kontrolė, tačiau vis dėlto reikia tvirtų garantijų. Ir Dagmar ir kiti kolegos minėjo, jog reikia akcentuoti, kad labai svarbus sertifikavimas leidimų prekiauti suteikimas prieš tai, kai tie produktai patenka į rinką. Pritarčiau Dagmar pasiūlymui, kad didelės rizikos grupiai priklausantis medicinos prietaisai, kurie laikomi novatoriškais, turėtų e, patekti į rinką, suteikus leidimus ES lygmenių. Tai išsklaidytų kai kurias abejonės išsakytas panios ir vazijai. Akivaizdu, kad leidimus suteikintis e, ekspertai turi būti nepriklausomi, jie negali turėti kitų interesų, negali būti apmokami gamintojų, nes ekspertai atsakingi už leidimo suteikimą turi būti visiškai nepriklausomi kad jie netaptų lengvu farmacijos pramonės grobiu. Taip pat manau, kad stebėsena ir kontrolė po to, kai suteikiamas leidimas pateikti rinkai, yra būtini. Turime užtikrinti, kad ir paskelbtosios įstaigos būtų labai aukštos kokybės, labai kokybiškai dirbtų. E, e, turime užtikrinti, kad e, nebūtų klaidų galimybės tose įstaigose turime informuoti pacientus apie tai, kokia galima rizika. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir tai, ko siekiame inovacijos rytyje, tačiau tai negali būti ligonių saugumo sąskaita, kadangi kai reikalai pakrypsta į blogąją pusę, netomet metas ieškoti sprendimo Netomet reikia spręsti problemą. Problemams reikia užbėgti už akių. Turime užtikrinti, kad būtų e, garantijos, kad e, labai kokybiškai būtų sertifikuojami produktai prieš pateikiant į rinką. Ankstesniuose sutikimuose daug, daug dirbta jų ir tikiuosi, kad labai kokybišką galėsime teisės aktą parengti. Ačiū, dabar periname prie kitų kalbėtojų. Dabar kolegė Sofija, Sofija Masikukovič, po to Kabano, po to Ana Rosbach, Peter Lyze ir Rebecca Tyler. Ar ką nors pamiršau? Richard Zeiba taip pat norėtų kalbėti. Taigi dabar ponia Masekukovič. And, uh, to... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už labai sudėtingą darbą, aš turiu pasakyti. Aš taip pat. Aš taip pat pateikiau pakeitimų ir remiu kolegės Maginės ir Rosbach. Aš norėčiau tik išskirti kai kuriuos um, esminius dalykus apie savo pakeitimus Gamintojai turėtų ypatingai atsižvelgti į nano dalelių naudojimą, nes jos gali paplisti žmogaus organizme. E, tokie prietaisai turi būti labai griežtai kontroliuojami ir jiems turi būti taikomi griežti standartai kokybei, saugumui, e, ekologiškumui, o taip pat labai svarbu e, ir labai svarbu, kad tokie patys standartai visiems būtų taikomi. O vėliau bus gerai, jeigu bus išvardinami bendrieji skirtingų ūkio veikėjų pareigojimai. Juos, jie būtų taikomi ir importuotojams ir platintojams. Svarbu nustatyti sąlygas ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios specializuojasi išmanesis technologijas. Jos turėtų galimy, turėti galimybę lengviau patekti į rinkas nes e, joms visuomet būna sunku per šią ekonominę krizę. Joms labai sunku yra patekti į rinkas. Dar vienas dalykas, labai rizikingams mediciniams prietaisams. E, stengiantis užtikrinti didesnį skaidrumą, gamintojai turėtų užtikrinti tokį pat e, saugumo lygį, kaip ir e, veiklos naudojimo ekspertai. Reikėtų užtikrinti, kad kai įvyksta kokie incidentai, e, e, korekciniai veiksmai turi būti pritaikomi ne tik vienoje valstybėje narėje, bet visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos direktyvoje yra pateikios skirtingos terminų pateikimas rinkai apibrieštys arba pateikimo e, rinkai apibrieštys. E, turėtų būti taikomi visi reikalavimai visiems produktams, kurie patenka į rinką, nepriklausomai nuo to, kaip e, tie produktai toje rinkoje atsiduria. O po to e, įgaliotojai instancija galės kontroliuoti visus kitus e, darbus. Procesas turėtų būti kontroliuojamas, kad būtų užtikrinta derma kontrolė. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės ponas Milan Kabanoch. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti dėl kai kurių aspektų, kurie dar nebuvo paminėti. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti už nuveiktą darbą ir mes e, e lauksime tolesnių diskusijų. Aš esu įsitikinęs, kad čia mes kalbame apie reglamentą kuris yra nepaprastai reikšmingas, dėl to mes e, turėtume e, šiek tiek sumažinti komisijos e, įgaliojimus, e, sutikiant jie galimybę deleguotusius aktus priimti. Aš, e, Aš manau, kad e, labai svarbus aspektas yra ir realizuojančių, platinančių įmonių kontrolė mes e, turėtume e, įpareigoti e, importuotojus ir platintojus taip pat atitinkamai laikytis visų nustatytų taisyklių. Ir mums labai svarbus ir, ir aspektai susijęs su administracinė našta tenkančias tokių produktų gamybą ir platinimu, pateikimu į rinką. Ir tai tikrai nenaudinga vartotojams. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, gydimo įstaigos, e, e, atsiprašau, kad tie prietaisai veiktų tikrai kokybiškai ir neturėtume gydytojų gydytojams sudaryti tikrai sudėtingų sąlygų kažką pakeisti, kuomet tai jie susiduria su didelėmis problemomis, kurių negali išspręsti dėl prietaisų kok, prastos kokybės. Taip pat E, be abejo, nereikėtų pernelyg e, griežtų reikalavimų taikyti vienkartiniams e, produktams ir labai paprastiems produktams, kurie naudojami tik tai vieną kartą. Mums reikia numatyti labai iškes, paprastas taisyklės. Ir taip pat labai svarbu, kad tų taisyklių laikytųsi visi subjektai Tačiau e, čia kyla pavojus ir nueiti per nelik toli. Aš nemanau, kad e, e, kontrolės dėl tai finansavimo nuostatų keitimas galėtų kažkaip tai pakeisti situaciją. Mes tokiu būdu tikrai vargu ar prisidėsime prie sukčiavo mažinimo E, šioje srityje. Aš manau, kad reikėtų tiesiog pasitikėti ir teisėsaugos institucijomis, kurios tokiu atveju imasi veiksmų. Dėkui. Ačiū. Pirmininkė, e, mes Danijoje gaminam labai daug vienkartinių produktų, ypač iš plastmasės, pavyzdžiui, mėgintuvėlius arba skyščių indus, indus skyščiams. Ir aš kai e, kalbuosi su gamintojais, gaminančius tuos produktus, aš visuomet e, girdžiu, kad vienkartiniai produktai yra sukurti kaip vienkartiniai, juos galima naudoti tik vieną kartą. Ir jeigu jie yra naudojami dar kartą, iškyla problemų. Nes labai dažnai yra neįmanoma užtikrinti, kad tie produktai yra deramai švarūs. Todėl aš e, siūlyčiau uždrausti vienkartinių produktų naudojimą pakartotinai. Tai turėtų būti absoliutus draudimas. Ir aš dėkoju poniai Lepaž, kuri savo pasiūlyme draudžia tokį daugkartinį naudojimą. Kai kurie gaminiai galbūt, ir produktai galbūt gali būti panaudoti antrą kartą, bet yra tokių, kurių sterilizuoti yra neįmanoma ir jų saugaus naudojimo antrą kartą nebeįmanoma užtikrinti. Tačiau, jeigu tokio draudimo vesti neįmanoma, tada man labiausiai rūpėtų vartotojų saugumas ir informacija suteikiama vartotojams. Nes aš pati greičiau, greičiausiai nenorėčiau, kad e, mane gydytų su vienkartiniu e, produktu ar prietaisu, kuris yra jau naudotas. Mes visi esantys šioje salėje galime tapti pacientais ir mes turime teisę žinoti, ar e, mūsų, su mumis naudojami produktai yra saugus ar ne. Dar vienas dalykas. Labai svarbu žinoti, kad vienodos taisyklės yra taikomas visiems, nepriklausomai nuo e, vartotojo, e, kuris e, pasitelkia vienkartinius produktus ar prietaisus gydimui. E, turiu galvoje, ar tai būtų privatus gydytojas ar ligoninė, vartotojas e, pacientas turi teisę visą e, reikiamą informaciją. Taip pat aš norėčiau paremti pasiūlymus, kurie skirti notifikuotosios e, institucijos ir sertifikavimo institucijos kompetencijai stiprinti. Aš manau, kad ten reikėtų sukaupti daugiau žinių. Aš dėkoju už puikų pranešimą, poniai Dagmar, ir tikrai tikiuosi, kad galėsime pateikti gerų bendrų pakeitimų ir rasti kompromisų, nes kitaip dievai žino, kas atsitiks per balsavimą. Sėkmės. Dank, Peter Lyse. Ačiū, dabar Peter Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir Dagmar Robt Perint už tą didžiulį nuveiktą darbą. E, pranešimas, kuris e, skirtas in vitro diagnostiniams prietaisams, yra labai, e, kurie, aš, už kurį aš atsakingas, yra labai tampriai susijęs su šiuo pranešimu. Tad, tai aišku, ir Dagmar Rodperent pateiks savo ruoštų pakeitimų mano pranešimui ir mes abu pranešimus suderinsime. Sutinku su ponio Mekinės ir ponui Krameriu ir kitais, kad turime labai atsargiai elgtis kurdami centralizuotą sistemą ir sertifikavimo sistemą. Aš jau praeisį kartą sakiau ir dar kartą norėčiau e, pasakyti, kad prieš kalbėjau praėjusiame postėje apie laiką prieš daugybę metų nors buvo interpretuojama, kad aš esu, pasisakau už vienintelį e, leidimą, kuris galiotų daugybę metų. Ne, aš norėjau pasakyti, kad reikia sukurti visiškai naują sistemą. Pavyzdžiui, Europos vaistų agentūra galėtų turėti skyrių skirtą medicinos e, produktams. Atsiprašau, tai, turėt, tai būtų nelabai prasminga užduotis e, ir tikslas, Ir, e, nes ekspertai dirbantis tokioje institucijoje turėtų e, turėti galimybę iš įvairių pas, e, Europos kampelių važiuoti į Londoną ir tai tikrai yra nerealistiškas noras. Aš manau, kad tokia institucija tikrai sunkiai gyventų. Tačiau mums reikia pagerinti jau dabar egzistuojančią sistemą ir dėl to aš manau, kad mes turėtume išsaugoti tą sistemą, joje likti, ją tiesiog patobulinti. Aš asmeniškai manau, kad pakeitimai, kuriuos pateikė Dagmar Rotberent ir yra skirti e, paskelbtose įstaigose dirbančių žmonių kompetencijai, yra tikrai teisingi. Komisijos pasiūlymas nėra subalansuotas šiuo klausimu. Ji nurodo įmonėms, net mažiausiams įmonėms dirbančioms šioje srityje, e, e, samdyti akademikus ir jie dar E, privalo turėti atitinkamos ryties patirties, dviejų metų patirties, tai, toks, tai tokia, toks reikalavimas yra pernelik sudėtingas, pernelik saistantis, sunkiai gyvendinamas ir manau, kad mes su ponia Rotberint e, tos e, pakeitimų pasiūlymus, tos, tos aspektus pakeitimų pasiūlymuose dar kartą peržiūrėsime ir rasime kompromisą. Dar vienas dalykas, e, dėl kurio buvau, buvau pateikę savo pranešime pakeitimų pasiūlymų porą ir taip pat ponios Rodberint pranešime. Tai subsidiarumo principo e, tolesnis taikymas e, su farmacijos pramonė susijusiuose reglamentuojančiose teisės aktuose tai yra numatyta. Mes turime turėti galimybę kad jeigu produktas dėl etinių sumetimų e, yra kelia didelio, didelio, e, didelių abejonių, tuomet turėtume turėti galimybę iš nacionalinių rinkų jį iš, juos e, išimti. Pavyzdžiui, eutanazijos atveju yra tam tikrų abejotinos kilmės ir abejotinos kokybės produktų, kuriuos, kurie, kurie šiaip jau neturėtų būti pateikiami į rinką. Dėl to mums reikėtų atitinkamai e, numatyti nuostatas e, e, vaistų ir, tokių produktų, ir tokius produktus reglamentuojančias teisės aktuose. Dėkui. Thank you, Chair. Um, very briefly, I will save my substantive. Ačiū pirmininkė. Paliksiu esminės pastabas um, diskusijoms dėl uh, in vitro uh, produktų. Tačiau tai, kas sakysiu vėliau, bus taikytina ir medicinos prietaisams, ypač e, kalbant apie leidimo procesą, proceso valdyseną e, ir kalbant apie Europinio domenų banką. E, na, tikiuosi, kad tie pasiūlymai nebus pernelik daug atskirti, nes jie turi būti suderinti trumpai dėl medicinos prietaisų pasiūlymo, dėl esminių e, dalykų. Centralizuota procedūra siūloma kolegų pranešėjos e, Dagmaro Dverent ir Margareta Sokiam. E, vis dėlto aš tebetikiu, kad centralizuotos procedūros privalumai nėra pakankami, kad tam, kad būtų kuriama tokia sistema, nes tam kenks organizaciniai aspektai, tokios patirties nėra vis dėlto gilinsiuos į e, pakeitimus per artimiausias savaitės ar, kaip sakiau anksčiau, esminius e, pastebėjimus paliksiu vėlesniem diskusijom dėl e, pasiūlymo dėl in vitro prietaisų. Ačiū. Paskutinis kalbės Ryčia Zeiba. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mums reikia pasistengti, pasinaudoti jau dabar galiojančios sistemos privalumais, tačiau tuo pat metu e, e, stengtis. E, E, pašalinti nacionalinėse valstybėse e, kylančius įvairiausios interpretacijos galimybės. Dėl to aš esu tuo, tam klausimui skirtus pakeitimų pasiūlymus pateikęs ir matau 44 A naują straipsnį, kuriame nurodoma, kad nacionalinės institucijos vertina atitikti e, prieš e, licencijuodamos e, atitinkamą produktą, tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie trečios klasės produktus, tokie produktai turėtų būti papildomai tikrinami ir tvirtinami ES lygmeniu. E, siūlymas įvesti centralizuotą e, autorizavimo sistemą, kaip siūlo ir pranešėja, ir komisija, e, reikštų, jog procedūros labai užsitęstų ir tie 9, tos 90 dienų tas terminas e, tikrai būtų viršytas, bet to tai reikštų ir problemas patiems pacientams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jie neturėtų tokios, e, iš tokios sistemos jokios naudos. Ir nacionalinis kompetitingos institucijos turėtų turėti tiesiog e, numatytas e, vienodas, harmonizuotas e, nuostatas, taisyklės, standartizuotus kriterijus, galėtų, kuriais galėtų vadovautis priimdamos sprendimus. Tokioje sistemoje, nė, e, centralizuotoje sistemoje nėra aiškiai apibriežti tie standartai kol kas ir tai aišku kelia problemų. Taigi bendrijos uh, lygmenių reikėtų. Um, um, Jeigu bendrijos lygmenių taikytume harmonizuotą, centralizuotą sistemą, tuomet kriterijai turėtų būti taip pat harmonizuoti ir vienodi visiems. Tačiau aš manau, kad uh, decentralizuota sistema būtų artimesnė realybei, artimesnė tikroviai ir jinai nepažeistų pacientų ir mažų ir vidutinių įmonių interesų. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį komisijos atstoviai poniai Lekrijai. Oh, ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Ne tą informaciją gavau, kit, kitas asmuo turės kalbėti. Ačiū pirmininkė už komisijai sutiktą žodį, ačiū šios dienos galimybę diskutuoti. E, įdomi patirtis, įdomus pakeitimai, klausausi įmonių įvairovės, sakytos parlamento narių. E, manome, kad tai geras pagrindas tolesniam darbui ir pranešėja, ir jūsų komitetas e, nagrinėja šį pasiūlymą skubos e, tvarka, supranta tą skubą ir mes norime išspręsti neišspręstas klausimus. Suprantame, kad kalbant apie leidimų suteikimą, nuomonės labai įvairios, todėl dirbti sunku. Vis dėlto Remiantis tuo, kad čia šiandien išgirdome, vienas dalykas yra bendras. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti aukščiausią saugumo lygį pacientams ligonėms Europoje. Ir kalbant apie medicinos prietaisus pateikiamus į rinką, reikia užtikrinti, kad tas saugumas būtų e, pats didžiausias ir e, kur tai galime sustiprinti. Komisija labai gerai suvokia savo prievalę šioje srityje. Džiugu, kad jūs intensyviai dirbsite šią savaitę techninių lygmenių ir norėčiau pasakyti, kad mes esam pasirengę padėti jums šiuose diskusijose, kiek galime. Uh, Taip pat, ką pastebėjom šios dienos diskusijose, mes e, taip pat nagrinėjome pakeitimus, kalbant apie tą mintį, apie iš ankstinį e, rinkos leidimą, tai netitinka e, komisijos filosofijos, tai buvo įvertita, įvardyta ir poveikio vertinimo, kad tai yra sprendimas, kuris ne, nesustiprins saugumo, kalbant apie medicinos prietaisų leidimus. Uh, Tačiau e, vis dėlto, kur matome e, bendrą nuomonę, tai kad reikia sustiprinti kriterijus paskaptosiam institucijom. Žinoma, tą kryptim galime dirbti ir, kaip sakiau, čia komisija pasirengusi jums talginti. Mūsų prievalio užtikrinti saugumą, nes tai yra prioritetinis klausimas. Ir reikia pasimokyti iš praeities pamokų, tai taip pat mūsų prievalė, gerbiami nariai taip pat tai minėjo, tad tiek atsakant į pranešėjos klausimus komisijai dėl um, perdirbimo, tai svarbus klausimas, norėčiau užtikrinti, kad komisijos pasiūlyme perdirbėjai yra tokioje pačioje padėtyje kaip e, ir e, gamintojai. Požiūris griežtas yra siekiama numatyti didelę atsakomybę už saugumo užtikrinimą, tačiau suprantame, kad galbūt jūs norite e, gerinti šį aspektą. Yra neraminančių klausimų, konkrečiai susijusių su ligoniniam. Ir įsiklausiau tai, ką sakė parlamento ir komiteto nariai, kad e, taip mes turime, e, esame atsakingi prieš pacientus, tad sieksime konstruktyvaus sprendimo, kad šis komitetas galėtų konstruktyviai balsuoti Liepos 10. Ta pačia e, dvasia ir toje baigsiu pirmininkė. Kiti pakeitimai stiprintų paskirtų įstaigų stebėseną. Mes matom čia naudą, galime dirbti tą kryptim, tą patį galima pasakyti apie kitus labai konstruktyvius pakeitimus, kaip e, pavyzdžiui prietaisų identifikavimo sistema. Iš tiesų pakeitimais einama e, teigiama linkme, tad manau e, daug elementų būtų naudingi. Ir vėlgi esame dėkingi, kad parlamentas svarsto e, šį pasiūlymą e, skubos e, tvarka, komisijai tai prioritetas, norime patvirtinti tai dar šios kadencijos metu. Ačiū už jūsų pastangas, ypač ačiū, ypač ačiū pranešiai, ačiū Jums už Jūsų atliekamą darbą. Dėkui. Ačiū, dabar pabaigs diskusiją pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad e, visiems, kurie pasisakė, jūs matote, jog e, šiais pakeitimais mes e, tikrai nukreipiame diskusijas kitą linkme. Ir dėkoju kolegoms, kurie išreiškė didelę paramą. O kai kurie kolegos pateikė tokius pakeitimus, kurie ne visiškai atitinka mano poziciją, na, bet mes sieksime kompromiso. Uh, kai kuriuos dalykus dar būtina išsiaiškinti. Nenoriu, kad kolegos atsidurtų tokioje padėtyje, kai e, medicinos prietaisų gamintojai e, savo e, E, e, imtų apsimetinėti, e, kad jeigu jie nepatenkins visų nustatytų reikalavimų, tuomet procedūros užsitęs ir pacientai negalės gauti būtino medicinos prietaiso, nes toms įmonėms yra pagal, kišamas pagalys į ratus. Tačiau mums reikia atsižvelgti į konkrečius faktus. Komisijos pasiūlyme yra kalbama apie pateikimo į rinką procedūros, e, e, kuri apima septynerius mėnesius, septynius mėnesius e, būtinybę ir aš esu numačiusi papildomus du mėnesius, pridėt, pri, kurios pridedame prie tų septynių mėnesių. Tai yra tikrai labai neilgas terminas, nes daugumoje valstybių narių, taikant šį terminą, e, e, gamintojai dar turi dėrėti su e, socialia, socialinio draudimo subjektais, kadangi tokie prietaisai labai dažnai yra dengiami iš, iš draudimo lėšų. Ir tam tikrose farmakologijos pramonės rytise tokios dėrybos E, būtų palengvintos tuo atveju, jeigu e, kažkokių produktų būtų, e, tuos produktus reglamentuotų ir dėl jų pateikimo į rinką būtų taikoma centralizuota sistema. Tad aš manau, kad e, e, nevertėtų manyti, jog e, naujai vedama, naujos įvedamos procedūros labai, sistema labai sukomplikuotų ir ES iškiltų konkurencingumo problemų. Aš manau, kad prietaisai pateikiami į rinką turėtų būti prižiūrimi tinkamai, tačiau jie, tu, jie be abejo turi būti tuo pačiu metu užtikrinant ir jų pakankamą konkurencingumą. Buvo kolegos teikė e, protingų argumentų susijusių ir su e, sukčiavimo atvejais. Tačiau visada reikia pabrėžti, jog komisijos pasiūlymas niekada, ne, niekaip nesusijęs su PIP e, E, implantų skandalu. E, procedūros, kurios, pagal kurias buvo patvirtinti šie e, implantai, jos egzistavo jau labai seniai ir komisijo jau praeitįje buvo raginama pasiūlyti naują teisėkuros projektą, teisėkuros akto projektą. Taigi šie dalykai visiškai nesusiję su tuo minėtu skandalu net jeigu ir nebūtų kilęs tas skandalas, aš vis tiek e, sakyčiau, kad e, šiuo metu e, matomas, e, e šiuo, šiuo metu egzistuojanti situacija, e, kuomet e, e medicinos prietaisai yra labai įvairia rūšiai, labai įvairūs, labai specifiniai. E, Yra akivaizdu, jog reikia naujų procedūrų, reikia naujų nuostatų. Žinoma, galbūt ne kiekviena e, paskeltoji įstaiga turi turėti visą laiką e, samdyti ir turėti e, savo nuosavus ekspertus, kurie dirbtų nuolat, tačiau mes negalime leisti tokioms įstaigoms teikti uh, E, savo leidimus, teikti licencijas ir vykdyti kontrolę, e, ypač kai kalbame apie e, pirmų trijų saugos klasių prietaisus, nepasitelkiant tokių ekspertų patirties ir nesiremiantų ekspertų žiniomis. Aš noriu būti sažininga ir atsižvelgti į visų e, argumentus ir visų e, pastabas. Tačiau vis dėlto noriu sureaguoti į vieno kolegos pasakymą, jog yra, kalb, yra teikiami ne e, konkretūs argumentai, pagristi argumentai, o e, tik tai, e, tai kalbama tik tai remianti savo įsitikinimais. Tačiau aš turiu pabrėžti, kad mes kalbam, remiamės argumentais. E, E, kai kalbame apie įmonių atsakomybę, teikiant, e, e, gaminant savo produktus ir tą, tą atsakomybę, kurią jie turi prisimti, jeigu mes čia kalbame konkrečiai apie implantus, žinoma, jos turi ją prisimti, tačiau kadangi tos atsakomybės negalime palikti vien tik tai pačiam pacientui, kuris naudoja tokius produktus kaip šie implantai. Uh, level of, of education and understanding. But if you would have shown her three or four different e, Aš pažįstu e, moterį, kuria yra apie 40 metų, ji turi kelio implantą ir aš žinau, kad ji e, renkasi, kaip ir visi, dauguma pacientų renkasi, tuos implantus patarėmi gydytojo. Ir aš ponui Krameriu ir kitiems kolegoms noriu pasakyti, kad atsiekamumo klausimas yra labai svarbus, mes turime užtikrinti, kad e, egzistuotų tokia produktų atsekamumo e, sistema, e, kad visi suinteresuoti asmenys, ar tai būtų pacientas, ar, ar pažiūrėjau, chirurgas, žinotų, su kokiu produktu turi reikalų. Ar įvairios suinteresuotos organizacijos, kaip antai ortopedų e, organizacija, mūsų prašo e, nu, nustatyti tokią, įvesti tokią nuostatą. E, Ana Rosbar ir kiti kolegos pateikė savo pakeitimų kitais svarbiais aspektais, dėl kur mes, aišku, irgi, kurios tenksime suderinti ir ponė Maginės kalbėjo apie E, kalbėjo apie būtinybę siekti kompromiso. Aišku, mes jo turime siekti, tačiau ko gero visais klausimais sustarimo nepasieksime, tačiau dėsime visas pastangas. Ir e, aš įsivaizduoju, jog įvyks gana kontroversiškas e, balsavimas, tačiau prieš tai dar tikrai padirbėsime ir aš jau iš komisijos signalų supratau, kad jinai taip pat yra pasirengusi bendradarbiauti. Man, man, e, kalbant apie procedūras, mieliausia būtų, jeigu e, visas procesas vyktų kiek įmanoma sparčiau. E, būtų gerai, kad sėkmingai, tikiuosi, kad įvyks sėkmingas balsavimas šiame komitete ir aš tikiuosi, kad gausime įgaliojimus dėl pirmojo svarstymo, pateikti šį dokumentą pirmam svarstymui, tačiau aišku visuomet sieksime kiek įmanoma platesnės uh, palaikančios daugumos, kad galų gale e, procedūra iki metų pabaigos būtų pabaigta ar, arba pra, kitų metų pradžios, pradžioje būtų pabaigta ir ji būtų pabaigta sėkmingai. Ačiū Dagmar Rokperint. E, Liepos 10 balsuosime dėl šio dosie komitete ir plenarinė sesija e, rugsėjo mėnesį, ko gero to, tos sesijos metu balsuosime. E, E, balsuos visi rūmai. O dabar pereikime prie Peter Lyze pranešimo dėl e, in vitro diagnostikos prietaisų. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Jau buvo įvykę keletas susitikimų, aš manau, kad nemažai vieni iš kitų pasimokime ir pagerinome kai kurias formuluotės. Pirmiausia, norėčiau paminėti porą trejetą dalykų, kuriuos, e, kuriais papildžiau e, savo pranešimą, pabendravę su šešėliniais pranešėjais ir ekspertais. Vieną dalyką aš jau minėjau, komisijos pasiūlymas numato labai aukštus reikalavimus e, saugumo pareigūnams, kurie, kurios, saugumo ekspertus, kurios turi samdyti įmonės, pavyzdžiui, dviejų metų patirtis ir aukštasis išsilavinimas arba alternatyvi kvalifikacija ir penkerių metų e, patirtis. Tokie ekspertai, tokių e, saugumo ekspertų kai kuriuose valstybėse net nėra, jų pareigybė dar bus įvesta ir tai yra gerai. Tačiau ne visose valstybėse narėse, kuriuose yra tokie ekspertai, kurie jau veikia, jiems yra keliami vienodai aukšti reikalavimai. Ir reikia e, naująją sistemą E, naujomis nuostatomis stengti suderinti jau egzistuojančius reikalavimus, kad e, valstybės narės, kurios neturi e, tų reikalavimų, galėtų juos perimti iš kitų jau valstybių narių, ypač darbuotojų paskelbtosiose institucijose dirbančių ekspertų kvalifikacijos reikalavimai, kurie siūlo komisija, mūsų manimų dar nėra visai tie, kokius reikėtų nustatyti. Mums reikia, e, kaip sakiau, siekti tos derinimo. Taip pat labai ilgos diskusijos vyko, e, po kurių buvo pakeit, pateikti pakeitimai dėl e, atitikties patikri, patikrų, dėl rutininių patikrinimų, kalbant apie 10, D klasės prietaisus, kai kuriuose valstybėse narėse ta praktika jau egzistuoja, tačiau e, e, e, komisijos pasiūlyme nėra konkrečiai apibriešti tie dalykai ir dėl to yra skirtingos interpretacijos galimybės. Tačiau, kaip jau minėjau, šios nuostatos bus taikomos D klasės prietaisams. Kai kurie kolegos ir aš pats pateikėme pakeitimus susijusius su autentikavimo sistema ir jos derinimu. Pavyzdžiui, vaistinės ir, e, e, ir platintojai, kurie e, parduoda medicinos prietaisus, in vitro medicinos prietaisus, jie turėjo užtikrinti ir tokių prietaisų atsekamumo galimybę, kad išvengtume prastos kokybės prietaisų patikimo į rinką pakeitimai susijęs su genetiniais, e, e, genetiniais tyrimais ir konsultacijomis šioje srityje. Mes e, kai ką patikslinome ir aš manau, kad diskusija buvo tikrai labai naudinga. Dėkoju kolegoms, kurie turi labai daug patirties genetinių technologijų srityje mes konkrečiau apibrėžėme minimalius standartus, kuriuos turi atitikti valstybės narės. Tačiau jos, aišku, gali tos standartus dar labiau e, didinti, griežtinti. E, reikia užtikrinti e, kompetentingą pacientų konsultavimą, jeigu tie pacientai, tams, tiems pacientams yra taikomi DNR tyrimai, prevenciniai tyrimai. Mes e, pateikėme naują e, formuluotę, kurią pritarė daugelis kolegų, kai kalbame apie e, e, tyrimus, e, kuriuo, kuriais yra tiesiog patvirtinama jau egzistuojanti diag, e, nustatyta diagnozė e, genetinio susirgymo atveju. Ir e, pacientas tokiu atveju turi. E, turi turėti galimybę e, e, gauti E, patvirtinta diagnozė be kažkokių labai išsamių ir brangių e, genetinių tyrimų. Tai, pavyzdžiui, jeigu jaunas žmogus 18 metų sužino, kad jis vėliau e, gali susirgti e, mirtina E, nepagydoma e, genetinė lyga, kad jisai e, tokią žinią galėtų be sudėtingo, be sudėtingų, sudėtingų procedūrų, nevykdant sudėtingų procedūrų ir tyrimų, sužinoti pagal supaprastinę tvarką. Rengiant šį pranešimą buvo aiškinamasis ir teisinio pagrindo klausimas, ir tai, tas klausimas yra gana iškus, mes remiamės ir pagrindinių teisų hartiją, ir yra tam tikri reikalavimai numatyti jau, kurie jau egzistuoja, kuriuos mes turime vykdyti. Yra kai kurių kolegų pateiktų pakeitimų pasiūlymų, e, kurie e, svarbus būtent tiems kolegoms, pavyzdžiui, dėl e, vidaus tyrimų, tai yra įstaigos viduje atliekamų tyrimų aspektas. Mes norime išvengti, kad komerciniai e, testai, tyrimai e, būtų, e, pavyzdžiui, ligoninėse atliekami be atitinkamo leidimo. Tačiau jeigu kiltų sunkių, pavyzdžiui, infekcinių lygų, lygų protrukis, tuomet reikėtų numatyti galimybę atlikti tokio pobūdžio tyrimus, tačiau reikėtų uh, E, atitinkamus reikalavimus iš direktyvos pirmojo priedo perkelti į e, kitas šios, šio dokumento dalis, kad e, įstaigos, medicinos įstaigos išvengtų su tokiu reikalavimu susijusios biurokratinės naštos. Kiti kolegos siūlo E, naujų e, inovatoriškų in vitro diagnostikos medicinos prietaisų e, apibriešti. Man ši, ši, ši idėja buvo gana priimtina. Aš iki šiol nebuvau tikras, ar, ar būtina e, numatyti tokią apibriežtį. Aš norėčiau sužinoti ir komisijos poziciją šio klausimu, tačiau manau, kad verta apie tai padiskutuoti. Jau labiau, kad kalbame apie skirtingų saugos e, kategorijų pro, produktus asmeninės e, terapijos diagnostikos e, testų atvejais. E, čia mes turime pasitelkti ir ES lygmens instituciją, kuri galėtų, tai yra turiuomenėje Europos vaisto agentūra, kuri galėtų numatyti bendrų standart, bendrus standartus, kuriais būtų galima remtis e, atliekant tokius tyrimus. Tačiau diskutuojant gal dar pasiaiškinsime, ar tai verta tą daryti. Ir dar poro dalykų. Skaidrumas ir etikos komisijos darbo klausimas e, atliekant klinikinius tyrimus. Ir e, ši tema mums yra svarbi ir e, kai balsuosime dėl Vilmet pranešimo ir e, turėsime atsiž, atsižvelgti į to e, balsavimo rezultatus šiandieną. Aš esu, pasisakau už tikrai didelį skaidrumo lygį, aukštą skaidrumo lygį, tai yra svarbu mūsų pacientams, jie turi žinoti, kiek, kokie, kiek saugus yra jų naudojami produktai. Uh, Tačiau, e, aišku, reikia e, galvoti ir apie intelektinės nusavybės apsaugos aspektą šiame kontekste. E, su ponė Vilmet mes radome neblogą sprendimą, kaip būtų galima išspręsti šį klausimą. O dėl etikos komisijos aš dar nesu tikras, ar yra pats geriausias tas kompromisinis tekstas, kurį, dėl kurio susitarėme mes turime rasti galimybių nacionalinėms institucijoms e, atlikti savo procedūras tuo pat metu įtraukiant į šį procesą ir etikos komitetą. Uh, Tačiau aš baiminosi, jo gali padidėti biurokratinė našta ir man atrodo, čia gali būti nemažai problemų, dėl to mes turime su e, e, kitais pranešėjais susėsti ir e, pasvarstyti, kaip šį klausimą būtų galima geriausiai išspręsti. Aš manau, kad mes turėtume numatyti etikos komiteto e, pritariamąjį e, leidimą, nu, pritariamąjį balsą, tai yra jos e, pritariamąjį rekomendaciją, kuria būtų galima papildyti tą tyrimų patvirtimo procedūrą. Dėkoju. Sveikiname delegaciją iš Vokietijos Šiaurės Ryno Vestfalijos žemės. Pradėkime diskusiją šešėlinė pranešėja Dagmar Rop Bėrint pasisakys pirmiausia. Ačiū, Matijas. Dėkoju ponui Lyzi. Manau, kad pranešimas yra tikrai geras ir tikiuosi, kad pasieks, pavyks pasiekti gerų rezultatų. Aš esu ir pati pateikusi keletą pakeitimų pasiūlymų, kurie yra panašus į tuos, kuriuos teikiau e, savo pranešimui dėl rinkos pateikimo į rink, e, e, e, pro, aukščiausios, tai yra D e, e, saugos kategorijos, rizikos kategorijos e, prietaisų pateikimo į rinką. Aš esu įstikinus, kad komisijos pasiūlymas e, čia, kalbant apie, apie šią sritį, yra daug geresnis, kokybiškesnis negu mano pranešimo atveju. Ir e, daug ir kitų aspektų komisijos yra pateikta e, tikrai ir sureguliuota tikrai gerai. E, įsigaliojimo ir to įsigaliojimo termino klausimą dar reikia apsvarstyti. Ponas Lyzė pateikė e, kitų pateikimų pasiūlymų, kurie yra susijęs su klausimu, kaipgi vertinti D klasės produktus ir kai kuriuos C e, e, rizikos klasės produktus. E, Jis jau yra sakęs, kad savikontrolės tyrimus reikia vertinti labai atsargiai. Ir aišku, daryti skirtumą tarp to, ar kas nors, pavyzdžiui, norėtų tais tyrimais nustatyti, ar jisai e, E, pavyzdžiui, nustatyti, ar yra e, neštumas ar ne, tai lyginant su testu, e, pagal kurį, pavyzdžiui, nustatoma, nustatomas tam tikros sunkių lygų formos. Ponas Lyzė siūlo E, numatyti tokius e, savikontrolės tyrimus, kurie būtų privalomi, e, prirašomi gydytojo ir aš manau, kad tai yra geras pasiūlymas, nes taip yra numatoma, kad būtų užtikrintas toks, tokio testo, tokio tyrimo prognozuojamumas ir privalomas gydytojo, gydytojo, privaloma gydytojo priežiūra tokiu atveju. Bei fast allem glaube ich, dass es eine äh, eine sehr, sehr gute. Sehr Manau, kad e, daugeliu atveju tai gera mintis. Į e, kai kuriuos naujų pakeitimų reikėtų man labiau pasigilinti. E, pavyzdžiui, penktas, septintas. Kas man svarbu, tai jau minėta tai, kad sutikimas būtų duodamas remiantis e, tur, in, turimą informaciją. Tai svarbu mums e, visiems. Ir kalbant apie klinikinius e, tyrimus, ir kalbant apie dokumentą, dėl kurio šiandien balsuosime, ir kalbant apie panolizę pranešimą, nes daug medicinos prietaisų iš tiesų jautrus klausimas ir tikiuosi, kad E, parengsiu gerą kompromisą, dėl kurio galėsime balsuoti šiandien popietę. Ačiū, Dagmar. Dabar žodis šešėliniai pranešėjai Rebekai Tėlė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau išdėstyti, kuo grindžiau e, pateiktus e, dėl šito pasiūlymo pakeitimus. Dėl skaidrumo labai svarbu, kad teisės aktai būtų uh, skaidrus, orientuoti į ligonius ir tam būtų galima panaudoti ir Europos domenų banką, kad ir medikai, ir visuomenė galėtų gauti reikiamą informaciją. Ir tai aiškiai pasakiau, kad klinikinių tyrimų rezultatai turėtų būti vieša informacija e, pateikiama domenų banke dėl pacientų saugumo pasiūliau dar vieną saugumo priemonę kad budrumo duomenės būtų Europos duomenų bankė. Ši informacija gali būti um, jautri, atsargiai reikėtų elgtis. Aš nesiūlau neapdorotų duomenų ten e, teikti, budrumo duomenų. Tačiau tokie budrumo duomenės gali mums leisti išsiaiškinti problemas kylančias su teise prietaisiais. Dėl valdysenos stengiausi įvardyti, e, kokios e, norime paskaptų įstaigų sistemos, reikia pakeitimų, kad griež, griežtesnės taisyklės būtų, kad sistemos kompetencija būtų didesnė. Pasiūliau porą pakeitimų. Visų pirma, kad medicinos prietaisų koordinacinė grupė turėtų daugiau galiojimų stabdyti paskaptų įstaigų veiklą, jeigu jos netitinka minimalių standartų. Ir, uh, ta koordinacinė grupė turėtų, ai, turėtų turėti aiškus įgaliojimus, kad uh, E, privalomas yra dalyvavimas paskelbtosios įskaitos, jeigu to koordinacija grupė pareikalauja. E, komisija e, siūlė esminių pakeitimų, pavyzdžiui, paskelbtųjų įstaigų auditas, minimalus reikalavimai, unikali identifikavimo sistema, kad sustiprintumėm atsiekamumą. Tie pakeitimai papildo dabartinį režimą, sveikintini pakeitimai dėl pakeitimų, kuriuos teikia kolegos Dagmarot Berent teikia ne vieną pakeitimą, tikiuosi komitetas pritarsa, skaitant e, paskelbtųjų įstaig, įs, įstaigų mokesčių skaidrumas, kadangi skaidrumo elementas čia labai svarbus. Toliau pakeitimas dėl to, kad gamintojai turėtų informuoti jeigu prašo, kad kitoje valstybėje narėje paskelbtoji institucija atliktų vertinimą, turėtų identifikuoti savo paskapta įstaiga, nežinau, kaip tai vyktų praktikoje, bet galėtumėm čia judėti prieki, į priekį. Todėl e, toliau dėl e, išimties tam, kas daroma įstaigų viduje, tai minėjo pranešėjas Peteris Lyze, aš suprantu, kad e, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai pritarė mano požiūrį. Iš tiesų reikėtų išsklaidyti visuomenės abejonės, einant toliau negu kad siūloma komisijos pasiūlyme. Na, toliau 138, 141, 142 mano siūlomi pakeitimai kartu su pan, kolegija Nakudakės ir Makena. Aš manyčiau, kad čia galėt, tai galėtų būti e, auksinis viduriukas ir e, galėtų būti pagrindas, kurio, galėtumėm, e, kurio remintis galėtumėm dirbti. Ačiū Rebeka, Rebekai Taylor ir Margarita Augė. Et par kommentarer. Først og fremmest... Øh... Ačiū pirmininkė. Aš e, visų pirma, aišku, noriu padėkoti Peteriui Lyzei už e, puikų bendradarbiavimą. Taip pat aš noriu padėkoti kitiems kolegoms už e, puikius pakeitimus, puikius pasiūlymus. Turiu porą komentarų. Pirmiausia, dėl e, savarankiškų bandymų. Mane šiek tiek sujaudino tai, kad niekas daugiau apie tai nekalbėjo. E, Pavyzdžiui, jeigu kas nors suklastoja, neteisingai padaro e, tyrimą dėl živ, tai padariniai gali būti labai rimti. Lygiai tą patį galim pasakyti, pavyzdžiui, apie kraujo spaudimo matuoklius. Jeigu tokiu e, rezultatu neteisingu pasikliausi, tai e, e žmogus gali susidurti su rimta grėsme e, E, ateityje gydimui e, priskiriamoms priemonėms ir panašiai. Ne visuomet tai yra patikima. Yra tam tikrų e, tyrimų ir bandymų, kurie atrodo kartais nelabai tokie jau reikšmingi, pavyzdžiui, diabetikams cukraus tikrinimo jostelės, bet bet kokie neteisingi rezultatai gali turėti rimtų padarinių. Todėl aš tikiuosi, kad jūs primsite mano tą pakeitimą dėl savarankiško tikrinimo, savarankiškų tyrimų. Dėl e, tikrinimo e, vietoje, e, ligonės viduje, aš sutinku su pakeitimais, kurie yra pasiūlyti, bet tai turėtų būti daroma nesukeliant grėsmės pacientų saugumui. Bet kokiu atveju reikia užtikrinti, kad teisės akte neatsirastų jokių spragų ir kad žmonės negalėtų e, susidurti su labai rizikingais produktais. Dėl rinkos procedūrų, rinkos autor, autorizavimo, leidimų suteikimo patekti į rinką. Atrodo, kad nelabai daug kas supranta, kaip toliau turi būti dirbama. Turi būti užtikrinta griežta kontrolė prieš pateikiant į rinką labai rizikingus produktus, kadangi gamintojai ir vartotojai e, turi suvokti, kad e, ne pacientas turi e, nukentėti, jeigu yra problemų. Gamintojas turi pasirūpinti, kad e, tokių dalykų nesitiktų. Dar vienas pasiūlymas dėl klinikinių bandymų. Balsuosime šiandien po pietų, Peteris Lyzė jau apie tai kalbėjo. Aš labai džiaugiuosi, kad Dagmar tą temą pateikė pasiūlymą. Manau, kad e, jį reikėtų išplėsti, nes e, turime kalbėti apie saugos piliečiams didinimą. Jokių būdų negalime čia įterpti komercinių interesų. Peterė, šitave kreipiuosi. Norėčiau, kad išgirstum. Vakar Danijos farmacijos pramonė kreipėsi į mus visus, gal ne į tave asmeniškai, bet į mus Danijoje, sakydami, kad tas pasiūlymas dėl daugiau skaidrumo yra visiškai nesąmonė, nes niekas nėra skaidru, tai yra tik melas. Ir, ir o iš esmės jiegi e, kalba ne apie tokį skaidrumą, kokio mes norime, jie kalba apie uh, savus resursus. Ir taip kalba stambiausios e, bendrovės. Novo Nordisk, pavyzdžiui, šiek tiek tyliau elgesio, kitos dar garsiau reikia, bet farmacijos verstosi labai didelis. Ir aš norėčiau dabar paprašyti, kad mes visi pasirūpintume, kad e, būtų pateikta konkrečių pavyzdžių, e, kai teisėti ekonominiai interesai yra puoselėjai. Bet niekada jie negali būti svarbesni už, šveik, už pacientų sveikatą. Mes prašym pramoninkų, kad jie pasakytų apie tokių pavyzdžių, bet jie nesugebėjo rasti nei vieno. Jie sako, kad reikia apginti komercijos interesus. Ir keletas parlamento narių čia e, sakė, kad komerciniai interesai, prekybiniai interesai gali būti pagristi ir kartais juos reikia įtvirtinti pacientų sveikatos uh, E, kainą. Bet mes sakom, pateikit pavyzdžių ir niekas neranda tokių pavyzdžių. Ir apie tai reikėtų pagalvoti. Aš tikrai tikiuosi, kad e, mes būsim tokie stiprus ir šiandien po pietų užtikrinsim, kad e, pacientų sveikatos interesai nenukentėtų pramoninkų, gamintojų interesų sąskaita. Aš e, dar kartą noriu padėkoti Dagmar, kad ji taip aiškiai e, savo pranešimą surašė ir aš tikiuosi, kad mes šiandien po pietų galėsim petys į petį e, vieningi išlikti ir galėsim paskui didžiuoti savo balsavimo skaidriu ir geru rezultatu. Klaro. Labai ačiū. Labai aiškiai viską pasakėte. Milan Keberoch. Labai ačiū. Žinant e, medicinių prietaisų direktyvos rengimo kontekstą ir gairės, manau, kad reikėtų tik priminti, kokie yra komisijos e, pasiūlymai, kaip jie formuluoja reikalavimus e, teisėje kurai. Tie pasiūlymai yra simetriški ir taip atsitinka abiejų šių priemonių atveju. egzistuoja galimybė iš apibrėžimo išbraukti in vitro e, medicininius prietaisus, nes tai neturi tiesioginės e, įtakos medicinio prietaiso veikimui. Lygiai taip pat reikia kalbėti apie leidimo suteikimą prieš pateikimą į rinką. Apie tai, aš manau, turėtų būti kalbama. Nepamiršti reikėtų ir e, tokių sudėtingų aplinkybių, kai kartais yra sunku išvengti tam tikrų siekių e, šią normą pakoreguoti, o šio e, dokumento tikslas e, kontroliuoti medicinos prietaisų naudojimą, o ne realią sveikatą, sveikatos apžiūrą. Alde Suza. So. Alde ir Guė taip pat vardu, ponė Susa. Ačiū. Tikoju Pieter Lyze ne tik už pranešimą, kuris čia pateiktas, pateikta, nes nesu visko čia sutinku, bet ir už tai, kaip jisai su mumis dirbo. Mes dar, dar dar prieš pradėdamas renkti pranešimą jisai susėdo su šešėliniais pranešėjais ir atsižvelgėjo į visas pastabas. Tai yra puiku. Aš jau sakiau, kad su kai kuriais dalykais sutinku, ir Peter Lyze e, jau pasakė, kad yra atsižvelgęs į mano pasiūlymus. Genetiniai testai, tyrimai, manau, tai yra labai svarbus aspektas. Taip pat ir klinikiniai tyrimai. In vitro diagnostikos prietaisų atveju reikia e, teigiamų išvadų iš etikos komiteto. Aš manau, kad tai yra teisingas siekis ir manau, kad po pietų apie tai dar kalbėsime ir balsuosime dėl šio aspekto, kai, e, kadangi po pietų bus e, balsuojama dėl e, panašaus pranešimo, kuris skirtas būtent irgi šiam kontekstui. Reglamente dar nėra apibrieštai ir reglamentuojami savikontrolės tyrimai E, laboratorijų e, testai e, yra taip pat svarbus aspektas, kurį reikia reglamentuoti. Reikia užtikrinti, kad nebūtų laikomas vien tik tai komercinių interesų iš įmonių pusės, ypač genetinių tyrimų atveju, kuomet testai yra kuriami laboratorijose, jie yra puikios kokybės, tačiau uh, jie e, nėra platinami komerciniu keliu. Mano frakcijos ir mano pačios pateikti pakeitimai taip pat e, norėjo geriau e, apibriežti kai kurias savokas. Pavyzdžiui, klinikinė nauda E, e, tam tikri specifiniai aspektai. E, tam nebuvo dar numatytos jokios konkrečios apibrieštis. Ir mes siūlome tuos apibrėžimus. Dėl C rizikos klasės mes siekiame, kad ta klasė būtų apibrėžiama kaip itin aukštos rizikos produktų klasė. Ir iš ankstinio autorizavimo procedūra yra labai svarbi. Mūsų manimų ją būtina įvesti, lygiai taip pat kaip ir medicinos produktų atveju. Manau, kad e, šio, e, šios temos mes e, taip pat turėtume imtis ryštingai ir ją žiūrėti, į ją žvelgti prieš tai nagrinėtos temos kontekste. Mums reikės kas medicinos darbuotojams e, nustatyti diagnozę e, pagal tam tikras procedūras ir galimybės, kadangi žinome, kad e, teisingos diagnozės nustatymas yra, turi tiesioginių padarinių paciento tolesniam gyvenimui ir jo, jo sveikatai. Taigi tai yra labai svarbus aspektas. Šiuo momentu tiek. Manau, kad dar mūsų laukia labai daug darbo. Ir mums turėtų pavykti suderinti abu šios tosie, kuriuos aptarnėjame šiandieną. Pirmininkas yra dar du norintys kalbėti kolegos, pona, ponia Rosbach, o po to Maginės. Ar yra, yra dar kolegų, kurie norėtų kalbėti? Ne. Todėl suteikiu žodį dabar Anai Rosbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuosi nekalbėti per nelik techniškai ir kalbėsiu trumpai. Dėkoju Pieter Lyze už pranešimą, kaip ir Dagmar Rotbėrint pranešimas. Šis tekstas taip pat labai svarbus. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė Margaret Augen dėl savikontrolės tyrimų. Mes neturėtume e, sudaryti sąlygų ne specialistams vykdyti tyrimus. E, E, tokio pobūdžio tyrimus. Šiais laikais jau yra galimybė įsigyti tokius testus net internetu, taigi prieiga yra tikrai e, labai laisva, tačiau manau, kad čia yra e, šią sritį reikėtų griežčiau reglamentuoti. Man kyla problemų dėl ketvirtos dalies. 144 pakeitimą teikiu šiuo klausimu, nežinau, ar neatsiranda spraga kurią mes galėtume užpildyti, kai kalbame apie klinikinius tyrimus, e, genetinius klinikinius tyrimus, e, jeigu tokio genetinio tyrimo atveju, e, būtinybės atveju, e, jeigu, pavyzdžiui, reikia ištirti jauną žmogų, 13, 14, 15 metų amžiaus merginą, kas turi priimti sprendimą atlikti tokį tyrimą? Šitą klausimą reikia išspręsti. Dabar kolegė Maginis. Ačiū pirmininkė. Noriu kalbėti apie tą patį pakeitimą 144. Norėčiau pritarti jo e, tikslui, kadangi genetiniai tyrimai e, ir, ir galimybės pateikti rezultatus, tai turi būti kontroliuojama. Tai e, kyla klausimas dėl prietaisų naudojimo, dėl genetinių konsultacijų kyla klausimas ir dėl nepilnamečio. Pane Rosbech labai mm, konkrečiai minėjo, galbūt reikėtų labiau tai įsigilinti. Na, spraga gal to nevadinčiau, um, galbūt kaip spręsti šitą klausimą keltų iššūkių, tačiau kai kalba eina apie mūsų nepilnamečius, turi būti, turim būti labai jautrus kalbėdami apie genetinius tyrimus, ypač jeigu, pavyzdžiui, yra nustatomos tokios bėdos, kuriuoms sprendimų nėra. Tad uh, Iš tiesų visiems kyla e, iššūkių, kalbant apie technologijos e, gebėjimus nustatyti pasiekmes sveikatai. Aš manyčiau, kad 144 pakeitimas e, puikiai suformuluotas klausimui spręsti. Aišku, nekalbant apie tai, ką sakė pane Rosbach apie jaunas motinas, besilaukiančias moteris, aš pritarčiau tam pakeitimui, manau, jis svarbus. Uh, Ir e, paskutinė pakeitimo pasraipa e, labai svarbi yra, numatom galimybės valstybėm narėm, kurios norėtų eiti toliau, negu ta nuostata numato, kad jos galėtų tai daryti. Manyčiau, kad tai labai svarbu ir dėkui. Ačiū dabar prašyčiau pasisakyti komisijos atstovą. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėmiems e, komiteto nariams už e, tokias vaisingas diskusijas. Dar daugiau sužinojame, kuo grindžiami pakeitimai, tai e, padės Europos parlamentui baigti šitą darbą. Dėl iš ankstinio leidimo teikti į rinką aš jau pasakiau, kokia Europos komisijos pozicija, apie tai kalbėjau, kalbėdama apie ankstesnį pranešimą, tai nekartosiu komisijos pozicijos. Kaip suprantu, vienas svarbiausių elementų yra nitro te, testų naudojimas ir kaip panaudojama informacija su tie susijusi ir kad prieš tokius testus turėtų būti e, pacientų pateikiama išsame informacija, kad pacientas turėtų informaciją ir galėtų tuo remiantį suteikti savo sutikimą. E, tas klausimas susijęs su saugumu, su etikos klausimais ir turėtumėm pagalvoti, kaip būtų galima uh, E, tikslinti e, šitą aspektą, tai svarbu, kadangi čia kalba eina ne tik tai apie produkto saugumą. Čia svarbus e, kontekstas, kuriame tai naudojama yra. Ir vėlgi esame pasirengę padėti techninėse diskusijose šiuo aspektu. Kiti klausimai receptai. Teisiniu požiūriu tai sudėtingiau, mes suprantame, kuo grindžiamas šitas pakeitimas, pavyzdžiui, sprendimas reikalauti recepto e, tam tikrų kategorijų prietaisų naudojimui, tai sudėtinga, nes čia tai susijęs su subsidiarumu e, šito principu, kadangi e, čia valstybės narės turi viršinybę to klausimui, tad sprendimą sunkiau rasti. Išvelgiame daugelio gerbiamų parlamento narių pasiūlymų naudą. Pateiksiu e, pavyzdžių, tai nebus baigtinis sąrašas, bet kokiu atveju pavyzdžių, kaip gerinti prieigą prie informacijos apie e, e, klinikinius tyrimus, iš kur reikia čia pusiausvėros, pasiūlymai yra naudingi, kaip suinteresuota šalis labiau įtraukti nuostatos dėl palyginamų mokesčių, uh, poreikis palyginti prie, prietaisus, taip pat turi būti atsakomumo sistemos, kurias galėtų naudoti suinteresuotos šalis, naudingi pasiūlymai. E, toliau e, etikos komitetas, prisiminkime, jog tai reikia suderinti su klinikiniu tyrimu pasiūlymu, čia, tai, čia taip pat yra klausimas. E, kur, kur norime eiti pakeitimų nurodytą linkme pakeitimai naudingi, esam pasirengę dirbti su jumis, e, kad e, galėtumėm pasiekti kuo didesnį manomą bendrą sutarimą Europos parlamente. Dėkui. Labai ačiū komisijai ir e, pabaigai pranešėjas Peteris Lyzė. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju kolegos už komentarus, už pasiūlymus. Norėčiau jums maždaug pristatyti savo mintis. Rodberens aiškiai pasakė, kad skirtumų yra. Jeigu lieka kokių įtarimų dėl infekcijos, e, tada turbūt reikia kreiptis bent jau į vaistinę ar net pas gydytoją ir išsiaiškinti, ar iš tiesų taip yra. Bet e, tai yra ne tas pats, kaip e, išklausyti diagnozę, kuri visą jūsų gyvenimą gali pakeisti. Taigi tests, tiems savikontrolėms testams, aišku, turi būti keliami aukšti reikalavimai, e, ypač žinant, kad padariniai gali būti labai rimti. Aš nežinau, kad e, savarankiško tikrinosi galimybės turėtų būti numatytos visais atvejais, nes, kaip aš sakiau, pasiekmes gali būti labai skaudžios. Keletas kolegų pateikė pasiūlymų dėl D kategorijos prietaisų. Manau, kad būtent e, e, čia reikėtų nepamiršti subsidirumo principo taikymo ir teisiškai, ir politiškai tai yra svarbu. Jeigu tai yra politinė pozicija, tai e, galiu tik pasakyti, kad valstybės narės yra patvirtinusi e, tam tikras programas aukštos rizikos e, živ nešiotojų kategorijoms. Ir sakoma, kad tokie žmonės turi būti tikrinami net be gydytojo kontrolės. Tai yra um, išimtis iš subsidirumo taisyklių taikymo, tačiau bendrai kalbant, uh, Jeigu pažvelgtume į 111 pakeitimą ir į kitus e, panašiai suformuluotus pakeitimus, tai turėsime sutikti su taryba. Dėl skaidrumo. Aišku, ką e, pramoninkai turi galvoje, kai sako, kad nėra visiškai skaidrumo. Be abejo, tai yra netiesa. Aš pats esu gydytojas ir turiu šiek tiek patirties šiuo klausimu. Galiu pasakyti, kad prirašius medicinius prietaisus, kurie paskui turėjo būti išimti iš rinkos, kilo nemažai problemų, nes e, iki šiol e, standartai nebuvo visiškai skaidrus. Jeigu, pavyzdžiui, vieno ar kito vaisto aprašymas būtų buvęs aiškesnis, mes tikrai nebūtume to vaisto prirašę. Taigi mes turime užtikrinti tą vadinamą skaidrumą, viešumą. Ir to požiūriu aš visiškai sutinku su tais, kurie sakė, kad vaistai neretai e, e, atsiprašau, mediciniai prietaisai turėtų būti neretai reglamentuojami taip pat kaip ir vaistai pagal vaistų kontrolės dokumentus. Net e, jeigu apie vieną ar kitą e, prietaisą bus e, padarytos negeros išvados, tos išvados vis tiek turi būti išviešintos. Dėl pacientų slaptumo, duomenų slaptumo. Egzistuoja labai daug stambių farmacijos bendrovių, kurios duomenis surenka per mažas ir vidutinės įmonės. Ir mano nuomonė, šią sistemą taip pat reikėtų peržiūrėti. Reikėtų aiškiai atskirti skirtingus dalykus čia. Taip, mums reikia skaidrumo, bet negalime šimtaprocentrinio skaidrumo užtikrinti, nes tam tikri apribojimai turi egzistuoti. 144 e, pakeitimas ir kiti panašus į jį. Noriu kolegams padėkoti už plačią paramą. Rosbach kalbėjo apie tai, kad nacionaliniams teisės aktų rengėjams turi būti palinkta tam tikra judėjimo laisvė. Bus tokių nepilnamečių, kurie turės e, atlikti tokius tyrimus, kas turi nuspręsti, kokie tyrimai tokiam žmogui turi būti taikomi. E, turėtume dar pasitarti, aš manau, kad e, nacionalinė teisė turėtų nulemti, koks būtų geriausias veikimo būdas tokiais atvejais. Aš nenorėčiau, kad valstybės narės dėl mūsų priimtų dokumentų šiame etape turėtų keisti e, savo įpročius. Kiekvienas žmogus, kuriam yra atliekami tyrimai, turi būti informuojamas ir konsultuojamas. Aš pritariu ir ponios Maginės pasisakymui. Ji kalbėjo apie septintąjį punktą. E, jis yra nepaprastai svarbus, nes komunikavimas, informavimas yra svarbus. Lygiai taip pat e, čia e, turime kalbėti apie minimalių standartų suvienodinimą valstybėse narėse. Ir valstybėms narėms turi būti suteiktos tam tikros gairės. Pone Vaisgeber pateikė pakeitimą kurį aš pateikimą pasraipai, kuri man atrodė labai gera, e, bet aš manau, kad reikėtų vis tik palikti valstybėms narėms tam tikros judėjimo laisvės. Dėl procedūrų. Aš nemanau, kad mes turėtume apskritai tokias procedūras suformuoti čia, bet vis tik yra gana sudėtinga situacija. Dabar šešėlį pranešėjai nusprendė, kad po balsavimo komitete mes turėsime pereiti prie svarstymo plenarinėme posėdėje bet e, po to iškart prasidės diskusijos su taryba. Envi komitete e, neįprasta taip elgtis. Paprastai mes taikome arba pirmojo svarstymo, e, prieimimo sprendimo per pirmąjį svarstymą procedūrą, arba tada išplėsėme diskusiją. Ir manau, kad tam, kad tekstą galėtume uh, gerai pakoreguoti, turime daugiau padiskutuoti, reikia tvirto mandato deryboms, kurį mums suteiktų ir kiti komitetai. Ypač šiais metais, žinia, e, mūsų dėrybų pagrindas yra labai platus, bet bet kokiu atveju aš manau, kad e, procesas užsitęs kur kas labiau. Kom. Ačiū, tuo šią diskusiją baigiame. Balsuosime. Liepos 10 dieną komitete kartu e, su Rodberin pranešimu, o paskui rugsėjo mėnesį šis klausimas bus pateiktas e, e, plenariniam posėdžiui. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Bendroji ataskaita dėl ryč reglamento ir tam tikrų ryč reglamento aspektų peržiūros. Ponas Dansit yra pasirengęs apie tai kalbėti. Turime komisijos atstovų. Turime ir kitų svarbių kolegų. Aš sveikinu visus šie susirinkus, sveikinu komisijos atstovus. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerd Danzit hier. Sveikinu poną Dansit, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomai direktorių. Galime pradėti diskusijas, nebeturime labai daug laiko. Pirmiausia, Norėtume, kad komisija mums pristatytų pranešimą, o po to bendrai ataskaitą, o po to ponas Dansas galės pateikti savo pastabas. Ir taip pat e, žodis bus suteiktas apie pranešėjui. Labadiena, sveikinu kolegas iš komiteto Taip pat suteiksiu žodį aplinkos saugos generalinio direktorato atstovui, kad jis pristatytų mums ataskaitą. Ačiū pirminkė. Aš e, pirmiausia pristatysiu bendrąjį kontekstą, o po to detaliau pakalbėsiu apie e, ryš reglamento peržiūrą. Komisija pateikė pasiūlymus e, parlamentui ir valstybėms narėms dėl 7 aplinkos saugos veiksmų programos, kad būtų sukuriama netoksiška aplinka ir, žinoma, ryč reglamentas yra esminė to dalis. Taip pat šiame kontekste pabrėžėme poreikį imtis tolesnių veiksmų e, dėl cheminių medžiagų mišinių e, ir e, cheminių medžiagų gaminių sudėtyje. Bendrasis ryč reglamento tikslas yra užtikrinti e, gerą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Tai yra e, svarbi dalis tos krypties, kurią siūlome, kurią siūlome laikytis, kuriant netoksišką aplinką. Ir e, žinoma, galiu pabrėžti, kad diskusija šiame komitete yra surinkta pačiu laiku. Pagrindinė peržiūros išvada yra ta, kad REACH yra veiksmingai įgyvendinamas, yra įgyvendinami užsibriežti tikslai. Ne iki galo viską pavyksta įgyvendinti ir būtent dėl to siūloma praktinių požiūrių patobulinti šį reglamentą, tačiau iš esmės galima pasakyti, kad jis yra veiksmingas. Tokia yra pagrindinė peržiūros išvada. Apsvarstėme klausimą, ar yra kokiu nors spragų ar dubliavimosi sričių e, teisinėje struktūroje susijusioje su cheminėmis medžiagomis. Iš esmės neradome jokių spragų ar kitų problemų, e, bet pagalvojame, kad būtų labai svarbu užtikrinti žmonėms ir verslo įmonėms e, stabilumą ir e, saugumą. Ir e, pagrindinių ryč reglamento nuostatų keisti nesiūlome. Tiesiog pagalvojame, kad galima kai ką patobulinti ir čia norėčiau paminėti trys dalykus. Vienas iš jų yra registracijos terminai 2010 metais tai e, buvo sėkmingai įgyvendinta, buvo laikomas laiko terminų, kaip buvo numatyta, bet manome, kad reikia kai ką pagerinti, kalbant apie dokumentų kokybę. saunės ir eka teikiamų dokumentų kokybę, nes e, buvo pranešta apie daugelį atvejų, e, kurie ne visai atitiko reglamentų nuostatas. Pagalvojame, kad galima imtis praktinių žingsnių, kad e, išspręstume kokybės klausimus, ypač kalbant apie tai, kad reikia konkrečiau nustatyti svarstomas medžiagas ir tiksliau atlikti mokslinę analizę. Kilo klausimų dėl e, konkrečių medžiagų, tarpinių medžiagų ir per kelias ateinančias dienas, nes mėnesio pabaigoje e, bus naujas terminas, reikės konkrečiau spręsti medžiagų nustatymo klausimus. Dar vienas rytis, kurioje e, siūloma kai ką patobulinti, yra didžiausia susirūpinimą keliančios medžiagos ir e, leidimų išdavimo procedūra. Čia norima pakeisti kai kurias medžiagas saugesnėmis medžiagomis, nes e, jau yra tam tikrų įrodymų, kad e, dėl kai kurių e, medžiagų kandidačių įtraukti į sąrašą iš anksto įmamasi veiksmų, kad kai kurios medžiagos būtų keičiamos saugesnėmis medžiagomis. Čia šioje srityje yra daroma pažanga. Dabar yra 138 didelį susirūpinimą e, keliančios medžiagos, yra kelios dešimtis e, ir kitų medžiagų įtrauktų į sąrašą ir e, mano kolega pristatys pasiūlymus, kurie yra teikiami pagal kelrodį planą, kad būtų pasiekta didesnė pažanga iki 2020 metų. Ir dar vienas rytis, kurioje siekiama patobulinimu, patobulinimu yra klausimas, ar mums iš tiesų e, pavyksta atsikratyti kliūčių rinkoje. Sakyčiau, kad e, yra pagrindo manyti, kad e, valstybės narės yra atgrasomos imtis nacionalinių priemonių, kurių turėtų imtis pagal ryč reglamentą ir tai yra sritis, kurioje galima būtų padaryti papildomą pažangą, nors e, jau dabar matome rezultatų. Suprantame, kad reikėtų turėti omenyje ir iš reglamento rentabilumą, ekonominį naudingumą, ypač turint omenyje MVI ir galutinius vartotojus. Manome, kad e, galime glaudžiai bendratarbiauti su agentūra ir valstybėmis narėmis, kad e, informuotume mažas ir vidutinės įmonės ir galtinius vartotojus ir e, kad būtų tinkamiau padalyjamos išlaidos. Planuojama organizuoti seminarą dėl ryč reglamento peržiūros Briuselėje birželio 27 dieną. Mums e, labai svarbu, kad e, šiame seminare dalyvautų daugelis suinteresuotųjų šalių, kad e, galėtume viską aptarti dėl ryč reglamento peržiūros. Šių seminarų tikslas bus registravimo dokumentų kokybė, konkretus e, sunkumai, su kuriais e, susiduria mažas ir vidutinės įmonės ir e, galtinių vartotojų vaidmuo. Tai yra svarbiausi klausimai, kuriuos norėjau pristatyti Jums pirmininkę dėl ryš reglamento peržiūros. Ir mano kolega galės papildyti konkrečiau dėl tam tikrų klausimų. Ačiū, ponas Vilmot. Ačiū labai. Aš e, norėčiau padėkoti komitetu už galimybę pristatyti Jums RIČ reglamento peržiūrą ir norėčiau atsiprašyti mūsų generalinio direktoriaus vardu, nes e, jis e, turėjo kitų reikalų. Mm, jau e, ką tik buvo pasakyta, kad mūsų nuomonė ryč reglamentas yra e, įgyvendinamas e, veiksmingai, kalbant apie sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat apie inovacijas. Mm, dabar norėčiau pristatyti Jums analizę visų pirma susijusią su MVI problemomis. Jau buvo pasakyta, kad mažos ir vidutinės įmonės yra susirūpinusios dėl ryšio reglamento įgyvendinimo ir, e, žinoma, e, dėl su tuo susijusių socialinių ekonominių sąlygų. Žinoma, šios įmonės yra e, labiau pažeidžiamos nei didelės bendrovės, kalbant apie ryšio reglamentą. Joms tenka išmokti, kaip elgtis gyvendinant ryšio reglamentą, ką daryti, kaip spręsti problemas. Be to, kai kurios įmonės yra ne visai įsami informuotos apie tai, ką jos turi veikti gyventindamos REACH reglamentą. Neseniai komisija atliko apklausą, kuri parodė, kad MVI e, mano, jog REACH reglamentas e, sukuria e, joms didžiausią naštą yra parengtos konkrečios rekomendacijos MVI ir e, vėliau e, taip pat e, stengsimės labiau informuoti MVI dėl to, ką jos turi daryti, kad tinkamai įgyvendintų ryč reglamentą ir įvykdytų savo įsipareigojimus pagal jį. Jau įmamasi pirmų žingsnių siekiant užtikrinti, kad MVI mokėtų mokestį Europos cheminių medžiagų agentūrai. Dabar e, tas mokestis yra e, sumažintas 95 procentais mažoms ir vidutinėms įmonėms ir e, mokestis turi būti sumokėtas iki šios savaitės pabaigos, taigi ėmėmės informavimo veiklos pačiu laiku. Taip pat norėtume patobulinti MVI skirtų gairių dokumentus, norime, kad e, jie būtų aiškus e, MVI, kad e, juose būtų pabrėžima tai, kas svarbiausia, kad kad būtų daugiau informacijos teikiama MVI apie tai, kaip dirbti su medžiagų keitimos informacija, sistema, taip pat e, kalbama apie tai, kaip e, geriau įtraukti ryčių reglamento įgyventinimą į inovacijų ir vystimosi procesus, e, taip pat ketinama informuoti per įvairius tinklus, tarp nacionalinius kontaktinius centrus, kurie veikia valstybėse narėse dėl ryčių reglamento įgyvendinimo. Taip pat trumpai dėl EK Europos cheminių medžiagų agentūros. E, apskritai būtų galima sakyti, kad ši agentūra puikiai e, dirba e, techninio ir administracinio valdymo prasme įgyvendinant ryč reglamentą. Labai svarbus šios agentūros vaidmuo siekiant patobulinti, pagerinti dokumentų kokybę ir esu tikras, kad agentūra ir toliau dirbs taip pat gerai. Ir tęs esamą veiklą E, stokdama dėmesį į didesnį veiksmingumą ir e, veiksmingesnę pagalbą valstybėms narėms ir suinteresuotusioms šalims. E, dabar dar norėčiau kelius žodžius tarti dėl kelrodžio plano, dėl didelį susirūpinimą keliančių medžiagų registravimo. Komisijos narys Potočnik ir kiti siekia patobulinti šį sąrašą. Pernai metų pabaigoje buvo um, virš 140 medžiagų įtraukta į sąrašą. E, taip pat e, šiais metais šis sąrašas buvo papildytas ir mūsų tikslas įtraukti visas žinomas didelį susirūpinimą keliančias medžiagas į, į, e, į šį sąrašą iki 2020 metų. Taigi kartu su ECA ir valstybėmis narėmis buvo um, parengtas šis kelrodis planas, kuris jau buvo aptartas su valstybėmis narėmis ir pristatytas konkurencingumo ir aplinkos saugos ministrų tarybose. Sulaukėme paramos dėl kelrodžio plano e, tikslų ir taikymus ryties, bet dabar, e, žinoma, tenka jį įgyvendinti. Ką turime daryti pirmiausia? Pirmiausia, turime pagalvoti apie mažiausiai reglamentuojamas medžiagas. Jūs yra suskirstytos į tris grupės. E, visų pirma, kancerogeninės ir mutageninės reprodukciniai sveikatai kenksmingos medžiagos. Antra, tai yra PBT medžiagos jos e, yra e, labai atsparios. Ir trečioji grupė yra e, ekvivalentiškas susirūpin, tokį pat susirūpinimą keliančios medžiagos. Tai yra trečioji grupė. Visos tos medžiagos kelia susirūpinimą dėl to, kad gali turėti netitaisomą poveikį sveikatai. Mes, žinoma, naudosimės visą informaciją apie jų savybės ir e, sieksime apibrėžti tinkamus su šiomis medžiagomis susijusius veiksmus pagal ryšį reglamentą ir kitus teisės aktus. E, šiame plane yra numatomas veiksmų planas komisijai, EK e ir valstybėms narėms dėl to, ką reikia nuveikti iki 2020 metų. Buvo paminėtas seminaras, jis vyko 2013 m. balandžio mėnesį, organizavo Europos cheminių medžiagų agentūra ir buvo aptarta, kokiu veiksmu reikėtų imtis toliau. Taip pat yra suplanuota ir kitų seminarų, e, taigi darbas e, yra jau įsibėgėjęs. Ačiū. Ačiū už pristatymą, ačiū komisijai. Išklausykime koordinatorių. Pirmiausia, EPP vardu, panas Eberis, po jo Linda Makevin. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už pristatymą. Ryč atveju turim uh, tokį neįlinį E, teisės aktą esame pionieriai, aišku, reglamentas veikia, yra tam tikrų e, silpnųjų vietų. Aplinkosauginės organizacijos skundžiasi dėl kokybės trūkumų, e, garantijų tam tikrom bendrovėm. tačiau daug kur nesilaikoma reglamentų ir negalima toleruoti tokios padėties. Žinoma, atkreiptas dėmesys į tai, kad smulkus vidutinis e, verslas labai e, e, aktyviai dalyvauja klausimuose susijusiuose su Ryč ir e, smulkus vidutinis verslas dalyvaus ir e, rengiant e, gairių dokumentą. Žinoma, klausimas sudėtingas. Kalbame apie laikotarpį iki 18-ųjų. 2,5 milijardų skaičius toks numatytas iki dešimtųjų 1,2 milijardų, tad iš tiesų instrumentas brangiai kainuoja. Ant, Antras dalykas, kurį galima kritikuoti, tai kad smulkus vidutinis verslas dažnai paliekamas vienišas rengiant saugumo duomenės ir e, labai sunku smulkiam vidutiniam e, verslui e, visą tai padaryti, dažnai skiriamas tam darbu tik vienas žmogus ir dažnai tai brangiai kainuoja. skundžiamasi ne tiek dėl mokesčių mažinimo, nors tai būtų prasminga. Uh, skundžiamasi e, dėl reikalavimų formos ir dėl to, kad nėra pagalbos. Reikia pagalvoti, kaip padaryti, kad visa sistema būtų palankesnė smulkiam vidutiniam verslui. Kalba neina apie tai, kad e, standartai turėtų būti mažinami, jie turėtų likti tokie patys, turėtų būti aukšti, tačiau e, smulkiam vidutiniam verslui turėtų būti lengviau. Ir iššūkis yra, kaip įtraukti smulkų vidutinį verslą į komiteto darbą. Stambus verslas parlamentas, aišku, turi savo atstovus bet smulkus vidutinis verslas gali tik tai kelis atstovus atsiųsti į tokius seminarus. Tai reikėtų pagalvoti, kaip darbą būtų galima tobulinti, galbūt būtų galima įtraukti asociacijas, pasinaudoti kitom e, priemonėm ir tokiu būdu priartinti smulkų vidutinį verslą prie, prie šito instrumento. Tai didelis iššūkis sektoriui, kuris yra Europos pramonės stuburas. Dabar dėl ryšių išplėtimo ir taikymo sritim, kuriuose tai sunku padaryti. buvo e, galvojama prie ryč prijungti kitus teisės aktus, e, taip pat buvo kalbama apie tarptautinius e, standartus. Bet, pavyzdžiui, tai, kas vienoje šalyje atlikos, kitoje šalyje yra perdirbima ir čia smulkiam vidutiniam verslui kyla problemų. Reikia sudaryti galimybę smulkiam vidutiniam verslui spręsti tos sunkumus su kuriais susiduria tiekimo grandinėje. Ir galbūt galėtumėm geriau koordinuoti darbą su cheminių medžiagų agentūra. Lindama, ačiū komisijai už pateiktą informaciją. Manau, e, geros žinios apie seminarus bendrovės, e, žaliosios nevyriausybinės organizacijos susisiekė su manim konkrečiai dėl šios dienos diskusijos ir minėjo tos klausimus, kuriuos jūs minėjote. Smulkių vidutinių verslo klausimas, vartotojų klausimas, tai juos neramina. Na, turbūt ir kiti kolegos gavo daug detalių klausimų, bet e, į daug ką gali atsakyti bendrovės, kitos suinteresuotos šalis seminaruose. Bet e, dar turiu konkretesnių klausimų galbūt adresuosiu ponui Dansetui. Ar yra sistema smulkiam vidiniam verslui, bendrojams, kurios registruojasi. Pavyzdžiui, e, mano rinkiminėje apylinkė yra, tai buvo įmonės registruojasi, bet įvyksta klaidų, nes tarkim, e, nes tas įmonės konsultuoja ir sako, kad jos yra smulkios, nors iš tiesų jos yra stambesnės, tai e, įmonės nebežino, kaip turėtų registruotis. Jūs turite smulkaus vidutinio verslo įmonių patikros sistemą, kuri nustato, ar tinkamai bendrovės registruojasi. Ir kai nustatoma, kad netinkamai registruotasi, tada nurodoma sumokėti skirtumą tarp sumokėto mokesčio. E, visiškai teisingai, bet dar prašoma mokėti administravimo mokestį. Ir kaip suprantu, nuo vasario šitas administravimo mokestis buvo per pusę sumažintas. O, o kaip tada su tom bendruom, kurios susimokėjo sausį, ar joms tas mokestis administravimo nebus su, sumažintas? Uh, Nes viena įmonė būtent to manęs e, klausė, nes sunku būtų e, e, atsakyti tokiai bendroviai, kad negalima sumažinti mokesčio. Toliau, dėl įmokų, kai kurios bendrovės turėjo paimti paskolas iš banko, kad galėtų sumokėti tą skirtumą o jų ap, apskaitininkai, buhalteriai tiesiog neteisinga informacija e, pasiekė, jos pasiema paskolą ir moka palūkanas už tai. E, kokios galimybės yra, e, kalbant apie įmokas ir papildomą papildomus kaštus numatytų baudų. Žinom, kad nuo 18 metų greičiausiai daugiau smulkių vidutinių įmonių norės registruotis, teiks paraiškas Na, turbūt per seminarus numatysite tam tikrą paramos e, mechanizmą mažom vidutiniam įmonėm tiek e, apie jas, o kaip su e, gyv... bandymais, kuriuose naudami gyvūnai. Uh, Ar jūs vertinate poveikį būtent e, tokia, tokiems bandymams? Toliau pakeitimo klausimas, tai buvo e, vienas iš pirminių ryč tikslų, ponas Sitar minėjo tam tikrus įrodžius pakeitimą. Kada tikitės gauti daugiau įrodymų dėl pakeitimo? Nes e, tas sektorius sudėtingas, Mm, tam tikri produktai išimami iš rinkos, pateikiami nauji, kada tikitės turėti daugiau įrodymų. Dėkui. Chris Davis, liberalų frakcija. Dėkuoju, Chris, De... Chris Davis, liberalų vardu. Ačiū pirmininkė. E, manau, kad Rich e, sėkmingai buvo vertintas turbūt dėl to, kad e, mes dabar staiga nebegauname informacijos apie tai. Aš žinom, kiek daug metų prireikė, kol primerč, kiek e, dirbame su lobistais. Bet tas faktas, kad mūsų informacija dabar nesiekia, e, rodo, kad sistema veikia matyti visai gerai. Man atrodo, kad tai, kas man rūpi jau labiausiai ir buvo aptarta, mažas vidutinės įmenės registravimo dokumentai, e, e, įprastinių um, vartotojų uh, e, susidurėmi sunkumai ir panašiai. Aš susiduriu su savo lobistais ir jie sako, kad ECA e nepakankamai gerai įgyvendina nuostatas, kurias mes e, teisės aktuose numatėme, e, ieškodama alternatyvų bandymams su gyvūnais. Bet bandymų su gyvūnais man dar du klausimai rūpi. Vienas iš jų yra susijęs su tuo, ką sakė Linda. Aš džiaugiuosi, kad uh, E, medžiagų kandidačių sąrašas yra tarsi rengiamas, kaip buvo pasakyta, ir mus kreipiasi nevyriausybinės organizacijos kalba apie tai, bet įvesti tik trys apribojimai. Nesunku yra įvesti apribojimą, bet jeigu tik toks pasiūlymas iškyla, įmonės iškart pradeda ieškoti alternatyvų, kaip e, apeiti tą priemonę, tą apribojimą. Aš manau, kad tai iš esmės veikia neblogai. Bet e, yra metama kaltinimu, kad trijų rūšių apribojimų neužtenka, žinant, e, kiek e, problemų sukėlė e, šio teisės aktų taikymas kai kuriuoms chemikalams. Kasdien mes palaikome ryšį su verslo organizacijomis, verslo atstovais ir kalbamės apie tai, kaip ryč pasiteisina, kaip jis veikia. Aš galėčiau Jums pateikti daugybę klausimų, kuriuos patys turėtumėm atsakyti, bet e, tokiais klausimais mes turėtumėt būti atakuojami kiekvieną dieną iš verslo organizacijų pusės, kurios palaiko ryšį su mumis, stengdamasis e, palengvinti savo veiklą. Jie nuolat klausia, kaip jūs galėtumėt geriau dirbti, kaip jūs galėtumėt užtikrinti, kad ryč geriau veiktų, kaip uh, mažiau problemų būtų sukurta mūsų įmonėms. Ar galėtumėt pakomentuoti, kas atsitiks, kiek e, jūs esate tikri, kad mes galėsime atsakyti į visus verslo keliamus klausimus taip, kad e, atsakymai juos patenkintų, kad būtų naudingi jiems. Ačiū Kris Deivis, Sata Hasi, mūsų kontaktinis asmuo e, santykiams su ECA. Ji yra viena iš eksperčių, prašom. Ačiū. Dėkoju, kad atėjote į mūsų komitetą. Pirmiausia, trumpas komentaras dėl tvarkaraščių. Kad visos e, reikalingos didelį susirūpinimą keliančios medžiagos į medžiagų kandidačių sąrašą būtų surašytos iki 2020 metų, manau, kad tai yra labai lėtas procesas, lėtai, e, ta, labai didelį tarpai tame grafike numatyti. 2006 metais teisės aktas priimtas, dabar e, jau matome, kad 11 metais buvo padaryta pakeitimų ir dabar dar atrodo, kad prireiks 14 metų nuo teisės akto parengimo, kol bus rastos visos medžiagos, kurios bus surašytos į kandidačių sąrašą. Aš turiu porą klausimų dėl klausimo, kurį jau esame nekartą aptarę – duomenų kokybė. ECA agentūra yra sakiusi, kad e, surinktų duomenų atitikimo patikrinimai yra pradėti ir bendrovės, kurios e, atsiuntė negerus duomenys, yra įspėtos laiškais. Buvo pasakyta, kad e, jeigu įmonės nesuteiks e, gerų duomenų, e, bus e, pradėta mąstyti, ar nereikia atimti registracinio numerio. Norčiau sužinoti, ar tai jau yra padaryta, nors su viena bendrovė. Taip pat yra sakoma, kad yra nuspręsta paskelbti priimtuosius sprendimus dėl reikalavimų netenkinimo, teikiant duomenis. Tačiau matau, kad paskelbtuose dokumentuose tiesiog yra išbraukiami bendrovių pavadinimai. Tos bendrovės, vadinasi, nepatirė jokio visuomenio spaudimo dirbti geriau ar parengti geresnius dosie. Ar negalvojate, kad tų bendrovių pavadinimai turėtų būti paskelbti. Ir taip e, mes e, turėtume galimybę padaryti tam tikrą visuomenės spaudimą įmonėms, e, kad jos rinktų duomenis pagal iškeltus reikalavimus. Trečias klausimas taip pat yra susijęs su duomenų kokybė. Prieš dviejus metus buvo pateikta penkerių metų ataskaita. Joje matėme, kad tik 20 procentų e, registracijos dosie pateikė duomenis apie kancerogeninės medžiagas, toksiškumą, kenksmingumą reprodukciniai sveikatai ir panašiai. toks procentas dosie, o koks procentas medžiagų būtų, apie kurias dar neturite informacijos, jeigu tai būtų CMR, e, BPT, PBT ar kitokios panašios medžiagos. Esmė yra ta, kad informacija apie šiuos dosijai atsiprašau, informacija apie tas medžiagas bus pateikta per dosie, kurie mus pasieks šiais metais. Bet iš esmėsgi tai yra pagrindinė informacija, kuri leidžia priskirti e, medžiagą vienai ir kitai kategorijai. Ačiū. Ačiū Satuhasi. Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Čiaugiuosi, e, girdėdama iš pono Vilmot lūpų, kad e, dabar stengiamės išteiškinti, koks yra ryč poveikis. Bet ką galėtų padaryti komisija ir agentūra, užtikrindamos, kad e, ryč ir ros atitiktų, kad bendrovės žinotų, kokioje juridinėje bazėje, kokioje juridinėje bazėje vadovaudamasis jos turi dirbti. Taip pat norėčiau sugrįžti prie krizdėjo klausimo dėl bandymų su gyvūnais. Ką komisija daro, kad tokių bandymų ryč tikslais vyktų kuo mažiau? Atsiranda vis daugiau alternatyvų e, galinčių pakeisti bandymus su gyvūnais. Aš norėčiau sužinoti, kaip plačiai jos yra naudojamos. Taip pat noriu paklausti, ar dabar yra nustatyta atveju, kai viena ar kita medžiaga galėtų būti patikrinta nepasitelkus gyvūnų, nors pagal teisės aktus dar ir yra tai medžiagai keliamas reikalavimas atlikti bandymą su gyvūnais. Taip pat norėčiau sužinoti, ar nebūtų geriau įmanoma bandymams naudoti jau paskerstus gyvūnus, o negyvus gyvūnus. Taigi, kiek plačiai šis teisės aktos yra taikomas? Ačiū ir dabar perėsime prie, prie komisijos narių atsakymo, paskui pradėsime trečiąjį klausimų turą. Ponas e, Dansis. Paskui kalbės dabar iš komisijos atstovų žodis. Ačiū už klausimus, ypač apie bandymus su gyvūnais. Jų kėlė daugelis narių. Čia reikia paminėti tris aspektus. Pirmasis iš jų yra e, keitimasis duomenimis. Reglamente yra numatyta priemonių, kurių tikslas yra įspręsti šią problemą. Peržiūros metu pastebėjome, kad didžiąją dalimi nuostatos dėl e, keitimos duomenimis yra įgyvendinamos. Mūsų lūkesčiai e, dėl susijęs su gyvūnų gerove ir su e, išlaidų mažinimu yra pastebėta, kad 90 procentų dosie yra e, teikiama sumažintomis išlaidomis, taigi tas tikslas yra pasiektas. Be to, kai įmonės teikia dosie, Jos turi pademonstruoti, kas vyksta gyvūnų gerovės e, srityje ir ta informacija ne visuomet būna pakankamai geros kokybės. Ne visuomet dosie e, sugebama pademonstruoti, kad yra užtikrinamas saugus naudojimas, kai e, nėra taikomos alternatyvios priemonės. Taigi manome, kad dosie nėra pakankamai mokslinių įrodymų parody, pateikiama, todėl e, galbūt negalima būtų sakyti, kad yra pasiekta pakankama pažanga šiuo klausimu. Tai yra susijęs su, su informacijos kokybė ir jau minėjau, kad šis klausimas bus aptartas seminare ir e, vėliau taip pat. Dar vienas klausimas, kas yra padaryta, kad būtų įspręstas bandymų su gyvūnais e, alternatyvų klausimas. Yra skiriama per 300 milijonų eurų e, įvairiose programuose, kad būtų remiami alternatyvių metodų e, tyrimai ir e, yra pasiekta šiokia tokia pažanga. Yra sukurta alternatyvių metodų, jie jau yra aprobuoti tarptautinių lygmenių ir patvirtinti OECD ir kitų organizacijų. Taigi yra pažangos ieškant alternatyvių metodų, bet ir, yra dar nemažai darbo, dar reikia daug ką nuveikti. Kalbant apie įmonių teikiamą informaciją ir um, jos uh, pagrindimo kokybė rodo, kad reikia dar didelę pažangą padaryti šioje srityje. Tai toks būtų atsakymas į klausimą dėl bandymų su gyvūnais. Uh, Ponas Zembar minėjo klausimą dėl nuoseklumo tarp ryč reglamento ir perdirbimo ir atliekų tvarkymo reglamento. Taip tiesa, daugelis įmonių kelia šį klausimą ir neseniai buvo parengtos gairės dėl tam tikrų e, plasmasinių gaminių perdirbimo ir šių teisės aktų darnos. Mes e, toliau dirbsime šią kryptimį, e, kad įmonėms būtų viskas aišku, įmonėms, kurios dirba perdirbimo srityje, kalbant apie jų naudojimo medžiagų kokybę. E, taip pat buvo pateiktas klausimas kada žinosime daugiau apie inovacijas ir kai kurių e, cheminių medžiagų keitimą saugesnėmis medžiagomis. Jau turime pirminių žinių apie tai, bet kol kas dar per anksti, ką nors sakyti, Šiuo klausimu mes dar negalime jums įsamei pristatyti, e, kokios naudos e, ir kokius sąnaudų atneš e, naujas teisės aktas. Mes dar dirbame ties tuo ir iki nustatyto termino mes jums pateiksime daugiau informacijos. Jau atlikta tyrimų ir jie buvo paskelbti, bet dar negalime pakankamai tvirtai pateikti visos įsamios informacijos, kas vyksta inform, in, inovacijų naudos srityje, kalbant apie uh, sveikatos ir aplinkos apsaugą. Tai buvo bendro pobūdžio klausimų atsakymai, o dar buvo tokių detalesnių pastabų, nežinau, gal kolega norėtų papildyti. Ačiū. Dar um, grįšiu prie poros klausimų, kurie buvo pateikti komisijai. Kris Deivis e, teiravosi, ar trijų apribojimų pakanka. Na, nežinau, ar galima e, būtų nustatyti e, kokį nors apribojimų skaičių, ar jis yra pakankamas ar ne, nes pagal ryčio reglamentą tiesiog reikia išvengti rizikos ir įmonės praneša apie tai, kaip joms tai pavyksta ir e, bet kuriuo atveju yra rengiami daugiau nei trys apribojimai. Dabar jau yra trys parengti ir yra rengiami nauji. Tiesiog e, reikia turėti omenyje, kad jų bus dar taip pat leidimų išdavimas. E, tai irgi besivystantis procesas, kas dėl ECA, e, ji yra atsakinga už riziką ir rizikos valdymą, taigi e, tikrai yra daug įvairių priemonių, kaip būtų galima valdyti e, riziką. Taigi pats apribojimų skaičius nėra problema. Jūs minėjote ryšius su verslo organizacijomis, žinoma, mano kolegos ir žinau, kad aplinkosaugos generalinio direktorato atstovai taip pat palaiko glaudų ryšį su verslo atstovais, kelis kartus per savaitę vyksta įvairių susitikimų pakeitimų, bendraujama elektroniniu būdu ir um, ECA uh, kontaktų centras tikrai uh, taip pat labai daug informacijos teikia verslo atstovams. Mes taip pat uh, savo ruoštų siekime užtikrinti, kad toks ryšys būtų palaikomas. Mm, turbūt tiek iš mūsų pusės. Ačiū. Dabar Ponas Danset, galite atsakyti visus klausimus, o po to perėsime prie jūsų pranešimo. Aš e, savo pranešime pasistengsiu aptarti MVI klausimą ir kitus minėtus dalykus. Žinoma, MVI e, lengvatų klausimas yra gana įdomus ir aktualus. E, Ir e, tas MVI statuso patvirtinimas yra papildomas darbas, kurį ECA e turi atlikti, kad įsitikintų, ar įmonė iš tikrųjų yra maža ar vidutinė įmonė. Ir e, tai buvo numatyta atitinkame reglamente, ar turi būti taikomas tinkamas mokestis ir tai buvo patvirtinta ir jis yra taikomas. Taip pat yra įsigaliojusi peržiūrėta sistema, e, pagal kurią galima taikyti e, lengvatą, 50 procentų lengvatą įmonėms, e, kurios nuo pat proceso pradžios pripažįsta savo klaidas ir neverčia mūsų atlikti visą procedūrą ieškant tų klaidų, nes tai, žinoma, yra susijęs su didelėmis sąnaudomis. Taigi labai svarbu, kada įmonė mus informuoja apie savo klaidą, pareiškus, kad ji yra MVI, kai ji iš tikrųjų tokia nėra. Ir jeigu įmonė tai padaro iš pat pradžių, mes į tai taip pat atsižvelgiame. Iki šių metų vasario buvo priimamos dar įmonės, kurios galėjo įrodyti, kad joms gali būti taikoma išimtis, išimties tvarka. Ne, neįprastinė tvarka turiu pasakyti, bet e, tokių įmonių nebaudžiame ir nenorime, žinoma, sukurti papildomos nereikalingos naštos įmonėms, kurios nėra labai didelės. Didelės bendrovės e, vadinamosios ne visada yra iš tikrųjų didelės ir reikia į tai atsižvelgti. Apibrieštis visuomet yra tokia gana kraštutinė ir reikia atsižvelgti į atvejus, kai įmonės gali būti diskriminuojamos. Taip pat dėl mokesčio dalimis paprastai tai nėra numatyta pagal reglamentą, bet e, vis dėlto tokia išimtis gali būti taikoma, jeigu įmonė gali pateikti mums įrodymus, kad tai yra būtina, jeigu ji nori mokėti mokestį, e, bet e, negali jo iš karto sumokėti, reikia ieškoti sprendimo, nereikia diskriminaciniu būdu iš karto taikyti tos taisyklės, reikia numatyti galimybę taikyti ir išimti, jeigu tai pagrysta. Tas pats e, yra susiję ir su e, išduotų leidimų atšaukimu. E, buvo įmonių, kurios perėmė veiklą iš įmonių, kurių leidimas buvo atšauktas ir e, jos e, tikrai neturi būti laikomos atsakingomis už tai, e, ką netinkamai nuveikė ankstesnė įmonė. Ir tokia viena išimtis jau buvo patvirtinta, kai įmonė galėjo grįžti atgal ir viską labai aiškiai dokumentuoti, nu, ištaisyti ankstesnės įmonės vadovybės klaidas. Taigi, mes interpretuojame taisyklės, taikydami tam tikrą lankstumo laipsnį, kad įmonės, palyginti nedidelės įmonės, galėtų pateikti e, pagrindimą, kodėl e, joms reikėtų taikyti įvairias išimtis pagal ryč reglamentą. Kas dėl bandymų su gyvūnais, e, galėčiau pridurti vieną dalyką. Mes labai glaudžiai bendratarbiaujame su jungtiniu e, tyrimų centru, turime susidarimą, kad e, būtų ieškoma alternatyvių būdų kad e, jais būtų keičiami bandymai su gyvūnais. Mes dedame tikrai labai daug pastangų kartu su jais ir kartu su atitinkama e, mokslininkų bendruomenė, kuri vykdo įvairius e, projektus, ieškodama alternatyvių metodų, siekiant užtikrinti, e, kad jie būtų patvirtinti, teikiant pakeitimus dėl priedų. Čia šioje srityje matome gana gerų perspektyvų. Turbūt nieko daugiau nebegaliu pridurti dėl apribojimų. Turbūt viską ir aptariau. Dėl uh, e, netitikties uh, e, sprendimų paskelbimo buvo pateiktas konkretus klausimas dėl šio dalyko. Mes uh, išbraukėme pavadinimus, nes tuo metu, kai sprendimas yra skelbiamas, gali būti taip, kad įmonė jau yra uh, įgyvendinusi sprendimą ir jau atitinka taisyklės ir būtų tikrai neteisinga paskelbti tos įmonės pavadinimą, jeigu ji jau atitinka visus standartus. Manome, kad tie sprendimai yra labai naudingi kitiems kitoms registruotoms įmonėms, nes norime, kad jos atnaujintų savo dosie, kad tie dosie um, atitiktų taisyklės prieš mums imantis e, reguliavimo veiksmų ir e, dėl to svarbu skelbti sprendimus dėl dosie kokybės. E, tačiau dėl mėtos priežasties neskelbėme įmonių pavadinimų. Žinoma, vartotojas gali atspėti maždaug apie kurią įmonę kalbama, nes įmonės paskelbtos yra, yra paskelbtos informacijos klaidos e, internetinėje svetainėje ir galima netiesiogiai maždaug spėti, apie kurią įmonę e, konkrečiai kalbama tam tikros cheminės medžiagos atžvilgiu, nes e, bet kuriuo atveju sprendimas paprastai yra adresuojamas pagrindiniam registrantui ir jis nebūtinai yra ta įmonė, kuri yra pažeidusi taisyklės. Tai gali būti tiesiog viena iš įmonių e, grupės, e, kuri e, užsiregistravo. Kas dėl duomenų kokybės, mano pranešime apie tai taip pat bus kalbama. Jūs minėjote svarbius dalykus susijusius su e, tikslinėmis atitikties patikromis, atitikties vertinimais. Jau e, buvo nemažai apie tai kalbėta ir e, taip pat buvo paminėta, kad įmonės neteikdamos pakankamų mokslinių įrodymų atlieka tikruosius bandymus ir mes joms suteikėme galimybę e, pateikti geresnį pagrindimą, kodėl e, bandymų nereikia ir tuomet gali būti teikiama alternatyvi informacija. kaip kitais būdais galima pateikti informacijos apie e, CMR, PVT ir kitas medžiagas. Dabar jums leidus norėčiau e, ir savo prezentaciją jums pristatyti. It's my great pleasure to be with you. Man šiandien didelė garbė kryptis į Jūs, apžvelgti penkerių metų ryč veikimo laikotarpį. Paminėsiu, kas įvyko, kas buvo patobulinta, ką mes laikome prioritetu turbūt po to laikom, laiko klausimam nebeliks. Jeigu liks laiko, tai atsakysiu į klausimus. Turbūt ne vienas prisimenate, kada buvo patvirtintas ryčių reglamentas ir aš prisimenu. Bet neįsivaizdavau, kas manęs laukia per ateinančius šešerius metus, kad reiks persikelti į Helsinkį, įsteigti cheminių medžiagų e, agentūrą. Neįsivaizdavau darbo, tie e, metai profesinė prasme man buvo labai prasmingi, bet ir varginantis. Agentūroje ir aš ir kolegos džiaugiamės tuo vaidmeniu kurį suvaidinom, siekdami, kad Europa taptų saugesnė. Esu tikras, kad jūs ir jūsų pirmtakiai komitete na, taip pat to prisidėjo. Ir čia norėčiau padėkoti už paramą šio komiteto EK agentūrai daugelį metų e, ryč reglamentas yra, e, yra e, prasmingas darbas ir parodėme kartu su komitetu, kad siekiame bendro tikslo. Na, Įsivaizduoju, kad turbūt daugelis darbo pradžioj tikėjomės geriausio, bet bijojomės blogiausio, kadangi iššūkiai dideli ir ter terminai kėlė iššūkių. Tačiau komisijos ryč reglamento peržiūra rodo, kad nepaisant didžiulių iššūkių, ryč reglamentas veikia ir mano agentūra veiksmingai atliko savo darbą. Prisiminkime iššūkius. Tai įrodinėjimo naštos apgrėžimas, reikalavimas dirbti kartu su pramonė, naujas uh, būdas dirbti institucijom, rizikos valdymo priemonių gyvenimo pasvarvimas, reikalavimas skelbti internete duomenės apie registruotas medžiagas. E, taip pat poreikis apsaugoti dar, darbuotojus ir taip pat mažinti bandymus su gyvūnais apimta. Šiandien mūsų agentūros internetiniam tinklalapį galite rasti išsame informaciją apie 8 tūkstančius medžiagų e, esančių rinkoje iki ryč reglamento, tos informacijos nebuvo, o dabar ta informacija skelbiama, visi gali naudotis. Kandidačių sąraše dabar 38 e, medžiagos, 28 medžiagos e, na, leidimo sąraše ir tol, siekiame tolesnių komisijos nustatytų tikslų kad į sąrašą būtų įtrauktos ir e, kitos e, svarbios labai didelis susirūpinimo keliančios medžiagos. Ir dabar jau yra e, prisidama prie, do, prie to, kad saugiau būtų naudojamos pavojingos medžiagos, kad jos būtų keičiamos arba gyvenant reguliavimo veiksmus. Ir aišku, medžiagų keitimas yra esminis ryčio tikslas ir žinote, uh, kad dabar artėja antros e, registracijos ter, terminas e, tų medžiagų, kurios dar neregistruotos. Tas terminas yra penktadienio vakaras ir dabar Helsinkija apdorojama daug dosiekių galutinių terminų. Iš tiesų dabar tos paskutinės dienos, kada galima registruoti medžiagas, ECA pristatys pirmadienio rytą spaudos konferencijoje Bruselėje. E, Visa tai bus transliuojama internetu ir jūs pamatysite tiesiogiai tos rezultatus ir galiu patikinti, kad mes pateiksime įdomių skaičių. Tai, baro, tai rodės, kad Europos pramonė įdėjo didžiulės pastangas. Tačiau uh, E, žinoma, ne viskas rožiam klota ryčkelyje. Atkreipsiu dėmesį į keturias rytis, kur galima tobulinti EK darbą. Visų pirma, tai teikiamų dosie kokybė, informacija apie cheminės medžiagas, kaip būtų galima saugiai naudoti medžiagas. E, tai yra kirtinės ryčiai akmuo Svarbu, kad būtų priemonės, kad cheminės medžiagos būtų uh, saugiai naudojamos, bet tų duomenų mūsų rožės nežydės ir ECA turi teikti e, gairias, teikti geriausios praktikos pavyzdžius, metinės vertinimo ataskaitas, mes vertinsime ne mažiau kaip 5 procentus dosie ir uh, tikslinės rytis pežvelgsime daug daugiau. Uh, dosie svarbu, kad įmonės uh, kuo greičiau at, atnaujintų ir pagerintų savo dosie kokybę. Uh, kita tobulintina silpnas rytis, tai padėtų eko įgyvendyti ryčią dvasę, tai uh, yra uh, technologijų pasiekimas, nanotehnologijų pasiek, pasiekimas. Ir nedaugelį dosijai iki šiol yra paminėtos nano formos. Ir kadangi ryč reglamente to nėra paminėta, e, įmonės nejaučia e, poreikio įtraukti tai į savo dosiją. JAV patirtis taip pat rodo, kad e, naujose medžiagose yra daug medžiagų arba dalių nano forma ir e, komisija turėtų siūlyti keisti priedus, įtraukti nano formas, kad įmonės galėtų registruotis e, tinkamai, kad galėtų atnaujinti savo dosiją, įtraukiant e, ir taip pat naujas rizikos valdymo gairias. Kalbant apie endokrininį endokrininę sistemą e, ardančias medžiagas. E, laukiam, kad komisija atnaujintų savo pasiūlymus ir mes galėsim atnaujinti savo gairias. Toliau informaciniai e, reikalavimai dėl medžiagų nuo 1 iki 10 tonų. Dabar labai nedaug informacinių reikalavimų ir nėra uh, E, prievalės teikti cheminės saugos ataskaitos, dėl to, kaip galima kontroliuoti riziką ir tikimės, kad kitais metais komisija plačiau nušvies šitą e, iššūkių keliantį klausimą ir galiausiai pritarėme komisijai, kad turime labiau remti e, mažas vidutinės įmonės, nes stambios įmonės jau Europoje jau suvokia, kad ryč nauda didesnė negu kaštai. Na, bet taip nėra mažų įmonių atveju ir e, reikėtų teikti pasiūlymus, kad smulkios judinės įmonės pakeistų savo e, požiūrį į e, REACH. Ir Įdomu, kad dabar panašus skaičius įmonių registruojasi, turiu galvoje antrą registravimuose terminą, panašiai kaip buvo iki pirmo termino. Uh, Problema e, dar yra ta, kad dar nežinoma, kokios yra teisės ir prievalės, kaip būtų galima pasinaudoti e, reič. Todėl reikia tikslinių kampanijų e, valstybėse narėse įmonės turi suvokti, kokias cheminės medžiagas gamina, naudoja turi teikti taip pat instrukcijas, kaip saugiai naudotis tom medžiagom. Kartu mes turime padaryti viską, kad padėtumėm smulkiam vidutiniam verslui vykdyti reikalavimus. Turime teikti pagalbą e, visom ES valstybių kalbom kad kalba nebūtų kliūtis to padaryti, turime teikti papildomą paramą, tačiau norėtumėm, kad ir stambios įmonės tiesiogiai padėtų savo norų smulkioms įmonėms, pavyzdžiui, stambių įmonių ir specialistai galėtų konsultuoti smulkesias įmonės, kaip kad, pavyzdžiui, yra Belgijoje, stambesnės įmonės na, galėtų sumažinti prieigos prie informacijos kaštus mažom įmonėm. Tad e, iš, iš tiesų ECA pastangos gerinti ryčių gyvenimą atitinka e, komisijos e, peržiūrą. Mes nusprendėme atspindėti tos poreikius kitoje savo daugiametėje strateginėje programoje 14-18 metams. Šitas dokumentas vakar paskelbtas sektinklalapyje, kad būtų galima vykdyti viešas, viešasias konsultacijas. Tekstas paskelbtas visom kalbom ir tikimės, kad mūsų valdyba rugsėjai patvirtins šitą programą. Gerbėmieji, ačiū už galimybę kreiptis į Jūs šiandien apžvelgiant tai, kaip pastarosius penkerius metus veikia ryčia, sutikras, kad per ateinančius penkerius metus ir komisijos atstovai ir mano mane pakeisintis eka galės jūs informuoti apie ryčių gyvenimą, apie poveikį e, aplinkai. E, taip pat galės pateikti daugiau įrodymų apie tą poveikį. Dėkui. Ačiū. Na, nu, dabar perikime prie kolegų klausimų antrą raundą. Dėkuoju kol kas jūsų komandai už viską, ką padarėte per pastarusius penkerius metus. Darbas buvo tikrai didžiulis. Kritikuojame, aišku, esate, bet padaryta daug. bei e, išgyvendamas šeštuosius metus, e, Reič patiria tam tikrus pokyčius ir suprantame, kad e, nepaisant mūsų darbo, e, už, darbo laiko užimtumo, aš manau, reikia rasti laiko jums padėkoti. Pavel Pok, paskui Karin Lopoš. That's, that's all to, to members of the committee. Ar bus išplatinta ta medžiaga? Erteile hier immer noch das Wort. Be abejo. Dann äh, als erstes Pavel Pock. Aš esu tikras, kad tai bus galima padaryti. Dabar žodis Pavel. Dėkuoju, pirmininkė. Turiu tris klausimus komisijai. Jūs paminėjote aplinkos be toksinių medžiagų tikslą. E, ta problema turi būti sprendžiama pasauliniu mastu. REACH, aišku, sukuria tam tikrų reikalavimų ir ne ES valstybė nariai. Ar Europos komisija mano, kad REACH padeda uh, atnaujinti chemikalų valdymo politiką kitose valstybėse, kitose pasaulio dalise? Antras klausimas apie informaciją. Ar jūs manote, kad informacijos e, platinimas per ECA piliečiams yra iš tikrųjų veiksmingas ir naudingas, ar jūsų nuomonė dar vis išlieka spragų, kurias reikėtų pašalinti. Ir paskutinis klausimas komisijai. Mano nuomonė, endokrininę sistemą greunančių medžiagų negalima pakankamai gerai kontroliuoti pagal RIČ direktyvą. Šios medžiagos e, yra bioakumuliacinės. Kaip Europos komisija ketina tą problemą spręsti? Labai ačiū, Pavel. Toliau Karin Lepaž. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū e, direktoriau už visą mums suteiktą informaciją. Du klausimus aš jums turiu. Iš dalies jūs atsakėte pirmai, kuriame yra kalba apie endokrininių sistemą e, greunančias medžiagas. Ta problema labai aktuali šiandien mums ir mes apie ją kalbame ryčyrėmose. Ir kitas dalykas - detalūs kriterijai toms greunančioms medžiagoms nustatyti ir geros Europos strategijos sukūrimą. E, kita peržiūra e, šių e, medžiagų reguliavimo sistemai turėtų būti numatyta, kad tos medžiagos būtų pakeistos saugesnėmis alternatyvomis. Taip galėtume užtikrinti, kad endokrininė medžiaga greunančios medžiagos, kurios yra bioakumuliacinės ir toksinės, būtų pakeistos kitomis prieinančiomis medžiagomis. Ar jūs tikrai galvojate eiti tokiu keliu? Antras klausimas. E, pakaitalų principo taikymas e, tam tikrais atvejais. Pone direktoriu, manau, kad jūsų agentūra e, atlieka labai aišku vaidmenį propaguojančio principo taikymą. Ryči reglamentas rekomenduoja pakaitalų ieškojimą, bet jūsų agentūrai čia tenka stipriausias vaidmuo. Ar jūs neketinate e, artimiausiais metais to vaidmens dar labiau sustiprinti? Ir paskutinis klausimas. ES piliečiams svarbu, kad REACH reglamento pagrindiniai principai, pažiūrėjau, jeigu nėra duomenų, neapgausi vietos rinkoje, yra svarbiausi. Lygiai taip pat e, labai svarbu, kad būtų taikomas pakaitalų principas. Ar yra galimybių pagerinti to taikymo mastus. Ačiū. Satu Hasi. Ačiū ir pačiu ponui Danstui už ataskaitą. Aš jau po pirmojo, per pirmąjį raundą teikiau klausimų ir tikėjausi atsakymų. Pono Danset kalboje Bet dabar man sudaro įspūdis, kad aš tų atsakymų negavau. E, dėl registracinio numerio atėmimo. Jūs sakėte, kad galvojate apie tai. Tais atvejais, kai duomenų dosijai e, net ir po e, įspėjamųjų laiškų kokybė nepagerėja. Taigi, kaip po to pirmojo patikrinimo paaiškėja, kad duomenys netenkina reikalavimų, yra siunčiami teisėmiai laiškai ir bendrojo prašoma elgtis e, teisingiau, bet jeigu taip nesielgia, ar jau esate kada nors atėmę registracijos numerį iš kokios nors bendrovės, ar jau turite tokių konkrečių pavyzdžių. Dar vienas klausimas dėl CMR ir PBT informacijos. Mano atsakymo nepateikėt. Kaip planuojate e, elgtis, kai išsiaiškinsite, kad tik tai 20 procentų duomenų dosijai yra pateikta informacija apie tai, ar tos e, medžiagos yra CMR, o PBT. O 80 procentų atveju tokios informacijos nėra. Būtų įdomu sužinoti, kiek medžiagų e, įeina į tą procentą ir ką jūs darysite, kad tą informaciją iš bendrovių išgautumėte ir kokie yra laiko terminai. Dėl nano dalelių. Jūs sakėte, kad laukiate komisijos pasiūlymo, kol bus pateikti ryč priedai kada bus pateikti ryč priedai ir bus galima sukurti geresnę nano dalelių sistemą. Tačiau bet kokiu atveju, kad įvertintume riziką, turime e, surinkti visą informaciją apie sudėtį ir apie poveikį. E, apie poveikį mes e, informaciją gauname tik iš cheminės saugos ataskaitų. Matome, kad tik tai chemikalai, kurie priklauso kategorijai, kur didesnė negu 10 tonų, e, yra pateikiami su tokia informacija. Praktiškai nei vienas iš kol kas registruotų chemikalų neįeina į tą kategoriją, kuriai yra taikomi nano reikalavimai. Tas klausimas skirtas labiau komisijai. Parlamentas yra parengęs e, ataskaitą savo iniciatyvą ir e, jis sako, kad reikia teisės akto skirto konkrečiai nanodalelėms, o ne tik tai priedo prie REACH, kuris būtų pakeistas. E, kitaip iškils problemų, kad e, nebus suteikta pakankama informacijos, nes nėra iškelto reikalavimo dėl cheminės saugos ataskaitų teikimo. Vielen Dank, Satu Hasi. Damit sind wir ans Ende der Rednerliste. E, dėkui, Satu Hasi. Manau, kad tuo kalbėtų sąrašas ir baigėsi. Žodis svečiams. Thank you. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti klausimus, kurie buvo skirti man. Dėl endokrininę sistemą greunančių medžiagų. Jau įvardinome visą jų eilę nors ir nėra ES nustatytų kriterijų tokioms medžiagoms apibriežti. Tačiau turime kartais akivaizdžių įrodymų, kurie leidžia padaryti išvadą, kad kai kurios medžiagos e, greuna endokrininę sistemą. Taigi, tas medžiagas dabar įtraukime į medžiagų kandidačių sąrašą ir kaip tik šiuo metu svarstome galimybę perkelti uh, E, tas medžiagas į autorizuotinų medžiagų sąrašą. E, platesnės priemonės dirbant su endokrinės sistemą graunančiomis medžiagomis galės būti pritaikytos, kai bus e, rasti aiškus kriterijai, kaip tokias medžiagas apibrėžti, kaip jas nustatyti. Dėl pakaitalų jau dabar mes skatiname uh, pakaitalų ieškojimą gana ženkliai, e, tai darome net e, autorizavimo metu ir e, paaiškėjo pastaraisiais metais, kad pirmosios medžiagos, kurios autorizavimo sąraše buvo viršuje, jau yra praleistos. Ir paaiškėjo, kad rinkoje jau dabar tų medžiagų nebėra, nes niekam nevydomu tas medžiagas naudoti, jos yra pakeistos e, geresnėmis. Manau, kad ateityje bus lygiai tas pats. Ateityje turbūt e, bus e, mažiau prašymų autorizavimui negu kad tikėtasi, jau dabar tą matome ir mes galėsime pademonstruoti, kokį poveikį gali turėti medžiagų įtraukimas į sąrašus. Taip pat turime planą mūsų svetainėje, apie tai kalbame aiškiai, e, kas, kaip e, paskatinti pakaitalų ieškojimą. Naudingiausias e, efektas, naudingiausia yra pritaikyti leidimų išdavimo procedūras. Ir šią savaitę jau gavome pirmųjų prašymų leidimams autorizavimui. Ir po to pradėsime turbūt viešasias konsultacijas, ieškant alternatyvų tam e, ar kitam chemikalui, e, jo panaudojimo būdui. Taigi dabar e, viskas dar tebėra tarsi bandomajame etape. Tas procesas, apie kurį jūs kalbėjote, jau pasiteisina praktiškai. Atsakydamas poniai Hasi, nenorėjau neatsakyti jūsų klausimą. Pabandysiu dar kartą paaiškinti, ką aš norėjau pasakyti. Kalbant apie e, registracijos numerių atėmimą, taip, tą jau esame padarę, bet tai buvo labiau susijęs su mažos ir vidutinės įmonės e, tikrinimu. E, registravimo numerio atėmimas iš reikalavimų netenkinančios įmonės E, rodo ne tik, kad įmonė netenkina galutinių sprendimų, bet ir parodo, kad e, įgyvendinimo e, institucijos pirmiausia turėtų imtis priemonių nustatydamos reikalavimų netenkinimo atvejus. Kai matome, kad yra pažeidžiami reikalavimai, paprastai pirmiausia siunčiame įspėjamą į laišką apie tai, kad reikalavimų nėra laikomasi. O tada prašome e, teisė saugos institucijų įsikišti, įgyvendimo institucijų įsikišti. Ir mes e, norime, kad ryč būtų įgyvendamas pagal tai, kaip mes jį interpretuojame. Mes e, negalime registracijos numerio atimti e, E, kiekvienu atveju, kai reikalavimai mū kažkokiu yra nesilaikomasi. Tas pažeidimas turi būti tikrai labai rimtas. Ir dėl jo e, turi kilti kliūčių chemikalo e, valdymui. Dėl CMR ir PBT. Žinoma, pavieniuose dosie dažniausia yra kalbama apie pagrindinį dosiją. Pagrindinis dosie e, turi pateikti klasifikaciją ir etiketes. Įvertinę to dosie e, atskiras dalis galėsite įvertinti, e, kaip ta įmonė dirba. Gali būti, kad yra kitų įmonių, tos, kurios tos pačius produktus parduoda mažesniais kiekiais ir mus informuoja pagal kitokią klasifikaciją. Tada mes pritaikome CLB platformą ir bendrovės pagal ją yra, reikal, yra prašomos aptarti klasifikacijos skirtumus tarpusavyje. Tai yra labai svarbu. Bet kaip mes užpildysime informacijos trūkumą, stoką, kaip aš jau sakiau, E, tai galiu pasakyti, kad pirmiausia kritiškai įvertinsime medžiagas, ar jose yra CMR, ar yra PBT, e, atliksime tikslinius atitikimo tyrimus, dosie būtent iš tos perspektyvos patikrinsime. Ir svarbiausia, aišku, žiūrėsime, kas yra pašta pagrindinėme dosie, kas yra parašta papildomose dosie ir paskui išsiaiškinsime, kur egzistuoja trūkumų ir e, kada galima priimti griežtą paskutinį sprendimą, galutinį sprendimą. Kiti klausimai turbūt buvo labiau skirti komisijai. Uh, Ačiū. Dabar komisijos vardu. Noriu kai ką pasakyti dėl nano medžiagų. Buvo paminėtas klausimas kokį mechanizmą reikėtų taikyti, sprendžiant su nanomedžiagomis susijusius klausimus. Reglamente yra e, šią temą priedų. Taip pat norėčiau paminėti, kad birželio mėnesį e, visai netrukus prasidės viešosios konsultacijos e, dėl to, kaip reikėtų elgtis su nanomedžiagomis. Norima užtikrinti didesnį aiškumą, norime pademonstruoti, kaip saugiai jomis gali būti naudojamasi. Ir Atsižvelgdami į viešasias konsultacijas ir poveikio vertinimą galėsime įspręsti šiuos klausimus. Jeigu norime daryti pažangą ir norime netrukus jau ją pasiekti, turime vadovautis nuostatomis, dėl kurių susitarė parlamentas ir taryba. Turint omenyje ryšių reglamento įgyvendinimo nuostatas. Taigi e, gerokai svarbiau sutelkti dėmesį į rezultatų įgyvendinimą. Todėl e, nelabai esame linkę vėl iš naujo pradėti iš esmės svarstyti šį reglamentą, keisti kažkokius esminius reglamentavimo dalykus. Dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų Čia e, ponas Densit e, minėjo, kad e, šioje srityje reikia labai aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų nustatomas, nustatomos endokrininė sistema ardančios medžiagos. Apie tai kalbėjome konferencijoje pernai ir yra strategija, kuri yra jau gerokai pasenusi. Taigi Reikėtų pagalvoti apie tai, e, ką reikėtų įtraukti į naują strategiją dėl endokrinę sistemą ardančių medžių, kur jau gana greitai turėsime pateikti naujos informacijos apie tuos kriterijus. Taip pat dėl e, reglamento nuostatų, e, dėl didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, ar e, jos neturi endokrinė sistema ardančių medžiagų savybių. Mes tai aptarsime netrukus ir svarstome, kad šis kriterijus būtų įtrauktas taip pat ir į bendrąją strategiją. Kas dėl pakaitalų Apskritai inovacijų tikslas yra užtikrinti, kad rastum, rastume pakaitalų didelius susirūpinimą keliančioms medžiagoms ir jau buvo klausta mūsų, kada planuojame pasiekti rezultatų. Mes turime įsipareigojimų pasiekti pažangą inovacijų srityje iki 2015 metų sausio mėnesio. Tuomet galėsime pateikti naujos informacijos. Dabar klausimas, kas dėl kitų šalių. Manau, čia e, svarbiausias klausimas dėl tokių šalių kaip Šveicarija, Japonija, JAV e, e, yra tai, kad e, laikomis labai gynybinės pozicijos e, pasaulio priekybos organizacijos kontekste. Ir žinoma, dabar. E, Jos keičia savo poziciją, JAV šiuo metu peržiūri savo cheminių medžiagų teisės aktus, e, svarstydamos, e, ką, e, kokiu veiksmu gali imti savo rinkoje. Iš dalies valst... Junktinės Amerikos valstijas įkvėpė ryč reglamentas, bet jos turi ir savo tikslų. Taigi ir tarptautinėje arenoje vyksta šiokių tokių pokyčių šioje srityje. Dabar dėl e, piliečių informavimo klausimo. Peržiūros metu laikytasi nuomonės dėl suinteresuotųjų šalių e, tokios, kad agentūra e, puikiai susitvarko su informacijos klaidos funkcija ir siekiama toliau keistis informaciją su valstybių narių valdžios institucijomis, vadovaujantis e, pagal reglamentą nustatytomis e, konfidencialumo taisyklėmis. Manau, čia yra viskas aišku. Pane Hais e, klausė, kodėl 2020-ieji, kodėl ne vėlesnis terminas. Na, sakyčiau, kad būtent todėl vicepirmininkas Tajani ir komisijos narys Potočnik ir pagalvojo, kad reikia kelrodžio plano, nes e, agentūra kartu su valstybėmis narėmis turi padaryti didelę pažangą šiais metais, kad iki metų pabaigos aptartų per šimtą medžiagų. Reikia nustatyti tikslus, e, pagal kuriuos būtų daroma pažanga ir reikia taip pat tarpinių tikslų pagal kelrodį planą, kad galėtume įspręsti visus minėtus klausimus. Ačiū pirminkė. Ponas Vilmat, ačiū. Kolegos jau aptarė daugelį klausimų. Taigi aš tik um, atsakysiu į ponios Lapaš klausimą. Jūs teiravotės, ar atsarginis principas ir pakaitalų naudojimo principas yra pakankamai atspindėti ryč reglamento peržiūroje. Aš sakyčiau, kad taip. Taip pat e, buvo konkretus klausimas dėl e, PBT ir endokrinė sistema ardančių medžiagų leidimų. Manau, kad jūsų klausimas yra susijęs konkrečiai su tuo, kas yra pasakyta reglamente. Negalima išduoti leidimo šioms medžiagoms, jeigu joms yra alternatyvų. Taigi, taip, būtent taip reglamente yra pasakyta. Ačiū. Dėkuoju ir galiausiai norėčiau suteikti žodį valdybos atstovui e, buvusiai um, Ačiū pirmininkė, ačiū, kad e, pakvietėt mane dalyvauti šiame įdomiame pasikeitime nuomonėmis apie REACH reglamentą. Aš e, e, pamastymų tokių išsakysiu, gal čia bus šiek tiek idealistiniai pamastymai, bet jūs žinote, kad agentūros personalas dirbo labai e, negalėdamas jėgų, kad REACH iš tiesų veiktų ir pasiteisytų, bet e, jūs žinote, kad iš esmės e, E, buvo siekiama, kad ta agentūra taptų e, pasaulinio masto reikšmės agentūra vertinant cheminius produktus. Europos komisija ir parlamentas e, taip pat turėjo suvokti šį siekį. Ši agentūra turėjo tapti pasaulinė chemikalų vertinimo agentūra ir agentūra, kuri užtikrins ryč taikymą. Ačiū. Ačiū. Herman Schmidt sakė, kad bet kuriuo atveju visiems tenka kreiptis į gydytojus. Ir manau, kad e, jūsų vizija taip pat verta dėmesio. Ačiū labai už dalyvavimą. Dėkuoju visiems už darbą, už darbą valdyboje ir kitur dėkuoju visiems dalyvavusiesiems diskusijose. Dėkuoju kolegoms čia, kai pradėjau savo karjerą parlamente, buvau glaudžiai mm, susijęs su ryč rengimo procesu ir dabar šis reglamentas tikrai yra pasistumėjęs į priekį. Žinoma, visiems šiems reikalams reikia pinigų, teisėkuros procesas turi savo kainą kad teisės aktai būtų veiksmingai gyvendinami, reikia finansinės paramos ir šioje srityje taip pat turime atlikti savo vaidmenį. Tokia gaida norėčiau baigti mūsų posėdį, saugios kelionės namo, jeigu vykstate namo šiandien. Ir linkiu skanaus. Prašau grįžti trečią valandą, turėsime balsuoti, nemažai balsuoti dėl klinikinių tyrimų. Prašau ateiti su balsavimo kortelėmis, pradėsime lygiai trečią valandą. Ir tikiuosi, kad nevėluosite.